So, Frau, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde vorschlagen. Ponios ir ponai, aš e, siūlyčiau dabar e, pradėti mūsų darbą, kai kas dabar dar yra pakeliu. Pakeliui e, norėčiau, aišku, kad visada punktualiai mes pradėtume. Na ir šiandieną mes turime daktarą Štoibą pas mus svečiuose. Ir jis yra aukšto lygio E, ekspertų grupės vadovas. Ta grupė yra suinteresuota administracinės naštos mažinimo, jos užduotis yra tai padaryti. Na ir e, me, mes, bu, mes buvome e, pirmininkų sueigos konferenci, konferencijoje čia ir jis buvo pas mus svečias. Na ir problema yra ta, kad yra konfliktų. Uh, E, tarpusavyje, todėl e, manau, kad buvo labai gera mintis pakviesti daktarą Šoebą čia į šitą e, komitetą, nes jis labai daug prisidėjo prie šitos ataskaitos rengimo. 2007 metais šita darbo, ekspertų darbo grupė buvo įsteigta, ją įsteigė Barosas ir dabar dedamos didelės pastangos toje darbo grupėje E, įsiklausyti į mūsų ir galbūt e, mūsų nuomonę. Ir e, taip pat vykdomi debatai su mūsų kolegomis nacionaliniu mastu. Taigi, Europos Sąjungoje aplinkos saugos rytyje yra steigiama apie 100 tūkstančių naujų darbo, darbo vietų. Dabar mes turime 20 metų vidaus rinką ES jau veikiančią. Ir dabar Daktaras e, Šoiba mums papasakos, kad aplinkosaugos teisės aktai skirtingai yra įgyvendinami e, skirtingose valstybėse narėse ir e, tikrai labai norime išklausyti jo nuomonės apie tai, noriu pasveikinti jį labai nuoširdžiai ir pasveikinti atvykus į mūsų komitetą, tai yra aplinkos visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą. Tai yra vienas iš didžiausių, kuriame yra 17. 70 narių ir reiktų nepamiršti, kad aplinkosaugos teisės aktai sudaro apie 80 kad 80 procentų visų e, aplinkosaugos teisės aktų priima, pereina per šitą komitetą. Taigi aš noriu pasveikinti daktarą Šoibą čia atvyk, atvykus ir norėčiau iš karto jums suteikti žodį. Sonja, ich freue mich. Äh, Sveiki, džiaugiuosi E, kad pakvietėte mane į šį posėdį, kadangi yra kiek neįprasta, kad vienas iš komisijos e, paskirtų, sukurtų aukšto lygio darbo grupių pirmininkas e, taip dažnai yra kviečiamas Europos parlamentą, taip pat ir komisija tą daro, ir regionų taryba, taip pat valstybių narių form, suformuota taryba tą daro. Ir nuo 2008-2009 metų dirbame. Iš pradžių e, ši aukšto lygio grupė buvo ir jos darbas buvo pribuotas dviejų metų laikotarpiu. Tai buvo žmonės, kurie šį darbą atliko e, nemokamai, e, savanoriškai. Tai buvo aukšto lygio ekspertai. Ir žinoma, tuo metu mūsų galimybės buvo gana ribotos, Aš nekartą lankiausi Europos parlamento teisės reikalų komitete ir taip pat biudžeto kontrolės komitete ir vidaus rinkos ir pramonės reikalų komitete. Vyko įvairiausio pobūdžio diskusijos tarp frakcijų ir turiu pažymėti, kad parlamentas taip pat e, išvelgia e, problemas kylančias iš mūsų gyvenimo biurokratizacijos. Ir akivaizdu, kad mūsų mm, ilgalaikis tikslas Europoje yra mažinti tą biurokratiją. Aš iš anksto norėčiau pasakyti, kad kai kalbame apie biurokratinę, su biurokratija susijusius problemas, e, turime įžiūrėti ir matyti tam tikrą ekonominį kontekstą ir taip pat politinį kontekstą. Norėčiau paminėti porą skaičių. E, buvęs pramonės reikalų komitetas Farhoigenas minėjo 60, 600 e, milijardų eurų sumą. Tai buvo jo e, įvertinimas, kiek kainuoja 27 valstybėse narėse biurokratija. Tai yra tiek, tie 600 milijardų eurų yra tos sąnaudos išlaidos tenkančios mūsų verslui. Europos komisija savo ruoštų situaciją vertina šiek tiek kitaip ir sako, kad e, kai kalbame apie e, naštą tenkančią e, verslui dėl informacijos teikimo, komisija mano, kad tai, ta našta susijusi su šimt, apie 120 milijardų eurų. Tokie yra komisijos skaičiai. Tas skaičius galėtų būti didesnis nes e, Europos teisė 27 e, valstybėse narėse, ar e, tos teisės įgyvendinimas 27 valstybėse narėse sudaro 50 procentų visus tenkančios naštos, tuo tarpu nacionalinio teisės aktų įgyvendinimas 20-30 procentų tokie maždaug galėtų būti skaičiai, siekiant įsivaizduoti, koks yra biurokratijos mastas. Ekonomiškumo klausimas visuomet yra vis svarbesnis. Šiandieną, e, žvelgdamas į spaudą, skaitau apie, apie tą e, e, Tarptautinį valiutos fondą, kuris, yra, e, kuris irgi kalba nuolat apie biurokratinės problemas, kai klausausi Camerono, kuris kalbėjo labai dramatiškai vakar partijos suvažiavime ir kalbėjo apie Europos žlugimą, apie Anglijos žlugimą. Ir kalba apie biurokratiją, vėlgi tą pačią biurokratiją, taip pat klausydamas Vokietijos federalinės kanclerės apie e, nacionalinio parlamento biudžeto kontrolės komiteto ataskaitą, vėlgi mintis yra panašios. Žmonėms susidaro įspūdis, e, kad daug, dauguma politikų labai pergyvena ir, ir reiškia susirūpinimą dėl tos didelės biurokratijos, tačiau realiai niekas nesikeičia. Ir dėl to e, ne, mūsų žmonėms, paprastiems žmonėms atrodo, kad nepakankamai dėmesio skiriama biurokratijos mažinimui. Taip pat šis klausimas yra svarbus dėl to, kad daugybė mažų įmonių, tai yra mūsų Europos ekonomikos pagrindas, jaučia pernelyg didelę tos biurokratijos naštą jos nebepakelia. Mes turime daugybę mažų ir vidutinių įmonių e, ir jų atstovus, kuriuos buvome e, pasikvietę į Lisaboną, tai būtų e, įmonės iš Azorų, ar iš Olandijos, ar iš Vokietijos. Mūsų susitikime, gegužės trečią dieną, mažiausios įmonės E, e, viena iš mažiausių įmonių e, iš Acheno, turinti savo būstinę Achenę, gamina labai aukštos kokybės klausos aparatus iš vairiausių medžiagų ir jos atstovai taip pat nepaprastai didelį susirūpinimą reiškė dėl uh, nepaprastai didžiulės biurokratinės naštos dėl labai nepagristai didelių biurokratinių reikalavimų, stengiantis įgyveninti teisės aktus, taip pat e, e, ypač kai kalbame tokio, apie tokius teisės aktus kaip REACH direktyva ar e, bendrijos e, prekės ženklo e, naudojimas ir panašiai. Ir kasmet E, taip pat tos, toms įmonėms tenka didžiulė e, jau panaudotų e, produktų pašalinimo našta. Tai yra tik tai keletas pavyzdžių, dėl kurių yra reiškiamas didžiulis susirūpinimas. Ir tas žmogus atstovas tos įmonės, mano minėtos įmonės, sakė man, kad jam ta tenkanti našta apsunkina gyvena, gyvenimą tie, kad jisai, jam atrodo, jog neverta iš viso toliau tęsti savo verslą, kadangi e, nebeaps, vis, viskas nebeapsimoka. E, tai reiškia ir didžiulę finansinę naštą jo įmoniai. E, tačiau šiuo metu jis e, bent jau gali e, reikšti tam tikrą saliginį pasitenkinimą tuo, kad vis dėlto sugeba e, patenkinti visas keliamas sąlygas ir gyvendinti visus, visas teisinės normas ir panašiai. Tačiau, žinoma, tai yra labai sudėtingas dalykas mažoms įmonėms. Kalbant apie politinį biurokratijos mažinimo tikslą. Reikia pasakyti, kad nebūtina dabar visą laiką minėti tik tai Euro, Europos Sąjungos ekonominės krizės. Tas e, teisės aktų e, ta dedin, de, didinama našta ir spaudimas e, maž, įmonėms visose valstybėse narėse yra didžiulė ir vis labiau auga. Galime pažvelgti Eurobarometro išvadas, pastaroj, pavyzdžiui, šių metų pavasario e, statistiką. Pavyzdžiui, vien tik atsakant į klausimą, e, e, ką, ką, ką galvoji e, galvodamas apie Europą, ką manai apie Europą. 43 procentai vokiečių į tokį klausimą atsako, Anglijai, Europa tai yra biurokratija, supriešinimas, nutolimas nuo, Europ, nuo Europos žmonių, nuo paprastų žmonių. Uh, Tas pats yra, panašios nuotaikos yra ir Skandinavijoje, ir Junktinėje karalystėje, ir Beneliukso valstybėse. Ir, e, ir tarp 35 ir 40 procentų e, tokių atsakymų yra e, Europos Sąjungoje. Dauguma žmonių, kurie. Dauguma žmonių į tokį klausimą atsako tardami žodį biurokratija nepaisant to didelės e, Europos e, reikšmės augimo žmonių gyvenimui. Politinės diskusijos valstybėse narėse dažnai pradedamos tik tai tada, kada yra priimami esminiai sprendimai, principiniai sprendimai jau būna priimti Briuselyje, tai yra centre ir nacionalinėse valstybėse susuklūstama dėl tų klausimų, įmama klausinėti, kasgi vyksta, kaipgi mažinama ta biurokratija, ką, ką, kokių priemonių galima imtis, tačiau tu, sprendimai dėl tų priemonių jau būna priimti e, Bruselėje. E, E, yra ir kitų nepasitenkinimą keliančių e, aspektų, pavyzdžiui, pažvelkime į elektrą taupančias lemputės jų naudojimą ar e, komisijos nustatytas vandens, gerimojo vandens taupimo planas. Turiu pasakyti, kad Vokietija yra viena iš tų stambiausių vartotojų ES ir stengiamasi išsiaiškinti, kiekgi per pastarosius penketą metų e, teisinių um, teisinių uh, nuostatų, teisinių taisyklių ir uh, įvairiausių uh, reikalavimų buvo nustatyta per penkerius metus, nuo 1999 iki 2005 metų. Tai buvo daugiau nei 21 tūkstantis tokių reikal, naujų reikalavimų. Uh, Ir kiekgi jų buvo inicijuota Briuselio, kie, o kiek nacionalinių parlamentų. Ir nenustebins, kad 85 e, e, procentai arba 80 tūkstančių tokių naujų taisyklių buvo e, nuleista iš Briuselio. Ir tik tai likusi dalis iš nacionalinių parlamentų ar nacionalinių valstybių. Tai yra didelė problema, apie kurią taip pat reikia pakalbėti. Viena iš esminių e, tokios Euro, Europos taisyklių daugėjimo, ypač susijusių su e, aplinkosauga, su sveikatos apsauga, su maisto sauga, didėjimas, tai yra įvairiausios, įvairiausios e, teisinės sistemos ES kurias, kur, ir teisiniai reikalavimai, kuriuos reikia keisti harmonizuotomis taisyklėmis nuleistomis iš Briuselio. E, Ir e, nuolat yra reikalaujama laikytis tų suderintų taisyklių, dėl to iš Europoje yra e, daromas didelis spaudimas nacionalinėms valstybėms prisitaikyti prie to biurokratinio spaudimo. Ir dėl to e, piliečiai labai dažnai per vėlai sužino apie sprendimus priimamus Briuselyje, kad ar ir apie tai, kad e, e, ar valstybė, ar regionas, ar vietos bendruomenė turi įgyvendinti vieną ar kitą reikalavimą. Europos, e, Europos ekonomikai biurokratijos mažinimas, kai kalbame apie Europos biurokra... ekonomikos konkurencingumo didinimą pasaulyje, yra tikrai nepaprastai didelis. Mes e, taip pat turime tikrai kalbėti apie aplinkosaugos e, aktus, tokius kaip, kaip REACH direktyva, e, kurie siekia modernizuoti nustatytus standartus. Tačiau kol kas jungtinių valstybių ir net ir Kinijos pastangos šioje srityje yra gerokai intensyvesnės Tačiau yra ir kita medalio pusė. Tai reiškia, tos pastangos reiškia didesnį demokratinę naštą, kuri be abejo tenka visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms. Piliečių ir taip pat įmonių elgesys arba savijauta, kai kalbame apie tas pastangas mažinti biurokratiją, yra labai prieštaringas. Žmonės reiškia ir įmonės, tai reiškia didelį nepasitenkinimą dėl didelio, didelės biurokratijos, tačiau tuo pat metu reikalauja dar, didesnio, e, dar didesnės apsaugos, dar, didesnio, dar didesnių e, e, griežtesnių nuostatų nustatymo siekiant pagerinti aplinkosaugą. Ir dėl to čia susidurėme su nuolatinė dilema, kurios neišspręsime tūkstančiai parlamentarų ir pareigūnų valstybėse narėse. Stengiasi pagerinti žmonių gyvenimą ir e, kiekviename, e, bet kokio įstatymo projekta, projekte yra siekiama išspręsti vieną ar kitą problemą. Ir tikslai, kurių yra siekiama, be abejo, e, susijęs su E, kažkokios pridėtinės vertės kūrimu ir e, didesnės saugos užtikrinimu, didesnės e, geresnių aplinkosaugos standartų užtikrinimu ir tokie siekiai ypač išriškėja ir suaktyvėja po to, kai vyksta kokios nors gamtinės katastrofos. Man diskusijų metu diskusijų metu susidarė įspūdis, kad vis dėlto galutinis klausimas, esminis klausimas, diskutuojant apie biurokratijos mažinimą, yra susijęs su e, piliečio kaip individo e, samoningumu ir atsakomybė ir tuo pat metu bendros, bendro saugumo užtikrinimu. Aš manau, kad tas, e, ta įtampa tarp, tarp laisvės e, ir savos atsakomybės, individualios atsakomybės ir saugumo užtikrinimo yra, yra nuolat, nuolat išryškėję kasdienėme gyvenime, bet kokioje situacijoje. Jums, parlamento nariams, norėčiau dar kartą pasakyti, jog vėlgi konstatuoju, kad parlamente ar taryboje, galbūt nekalbėkime apie komisiją, kai yra rengiami nauji teisės aktai, naujos direktyvos, tuomet visuomet reikia siekti politinių kompromiso. Vieni yra už vieną dalyką, kiti pasisako už kitą ir procesas užtrunka. E, po to dar reikia laukti sprendimo taryboje ir yra sukurpiamas tas politinis kompromisas ir kyla klausimas, ar tai iš tikrųjų kompromisas. Stengiantis pasiekti to kompromisą, paprastai yra diskutuojama dėl dalykinių e, klausimų. O klausimas, kokius padarinius toks kompromisas gali turėti e, ekonominių padarinių ar, e, ar, ar kažkokių pasiekmių susijusių su biurokratijos didinimu ar mažinimu iki šiol e, tokia diskusija nevyksta. Niekas neužduoda savo tokio klausimo. E, nuolat yra e, skundžiamasi dėl tos didelės biurokratijos, tačiau nieko nedaroma siekiant ko, konkrečiai įgyveninti tos biurokratijos mažinimo tikslus. Siekiama kažkokio kompromiso ir e, stengiamasi už. E, apginti vieną ar kitą ar trečią poziciją, tačiau kaipgi realiai įgyvendinamas e, vienas ar kitas sprendimas, kai yra primamas vienoks ar kitoks teisės aktas. Apie tai nesvarsto nei parlamentas, nei taryba, nei komisija ir, ir nacionaliniai parlamentai taip pat apie tai nemasto. Tai yra didelė problema. Ir jums, kaip šio parlamento nariams, norėčiau, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai. Dar kartą pasakysiu, kad nuolatinis mūsų uždavinys yra mažinti biurokratiją ir apie tai mąstyti nuolat kiekviename procese. Ir aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad ta aukšto lygio darbo grupė e, e, prisideda patariamuoju darbu e, komisijai rengiant atitinkamą veiksmų planą, kuomet siekiant nuo 2007 metų iki 2012 gruodžio 31 sumažinti biurokratijos naštą 25 procentais. 2008-2010 metais e, tokios darbo e, grupės, aukšto, aukšto lygio darbo grupės e, darbas vyko, aš jai, jam vadovavau, mes pateikėme daugiau kaip 20 pasiūlymų, stengdamėsi sumažinti biurokratinę, biurokrat, biurokratiją daugiau kaip 21 milijardų eurų ir komisija pateiks išvadas iki metų pabaigos paskutinė mūsų ataskaita e, paskatino komisiją, ar e, konkrečiai komisijos pirmininkas, kurio vakar kalbėjau, e, intensyviai dar kartą apsvarstyti šią temą ir iki komisijos darbo pabaigos 2014 metų spalio 31 dienos, kaip nors spręsti tą problemą, realiai ją spręsti, tą veiksmų programa bus įtraukta ir, ir, ir apie ją bus pateikta ataskaita iš komisijos pusės kitais metais. E, komisija pateiks visus e, pasiūlymus susijusius su mūsų sprendimais, pavyzdžiui, e, dėl 30 milijardų eurų sutaupimo potencialo ir komisija galiausiai, ko gero, turės galimybę jums pasakyti, kad e, ši programa, kurioje buvo numatyta mažinti e, biurokratinės išlaidas įmonėms 20, 25 procentais, e, buvo ne tik įgyvendinta, bet netgi viršyti mūsų lūkesčiai, kadangi pasiekėme tokį, tokį 31 procento sutaupimą lygį. Taigi dirbame labai intensyviai. Ir paskutinis dalykas, kurį norėjau Jums pasakyti, Tai yra tai, jog Europos ligmuo ir man tai visuomet buvo aišku, kai buvau e, Bavarijos e, ministras pirmininkas ir valstybės išdo vadovas. Taigi Europos ligmuo yra politinis ligmuo, kuris dažnai yra pliekiamas visiškai neturėdamas galimybės e, apsiginti. Europos sostinės dažnai pirštų bado į į Briuselį, visuomet tuo, e, tai, tais atvejais, kada vėl iškyla biurokratizmo problema. Briuselis kaltas, Briuselis nesugeba. Tai yra Briuselio kaltė, o ne mūsų kaltė. Jūs patys tą žinote. Todėl 2011 metais mes e, pradėjome tyrimą, siekdami išsiaiškinti, kaipgi e, teisės aktai, Europos lygmenių priimti teisės aktai yra įgyvendinami valstybėse narėse. Ir turėjome padaryti bendrą išvadą, kad maždaug trečdalis biurokratinės naštos, kuri e, pra, tarsi uždedama Europos, tas trečdalis vis dėlto biurokratijos naštos trečdalis tenka dė, valstybėms narėms dėl pačių valstybių narių nepakankamai veiksmingo e, teisės aktų perkelimo. Ir žinoma, tai yra labai sudėtingas klausimas. Mes e, stengiamės e, pateikti tam tikrą palyginimą, kaip yra įgyvendinami teisės aktai. Pavyzdžiui, dėl viešųjų įsigijimų teisės įgyvendinimo. Lietuvoje toks, to, tokios procedūros užtrunka 77 dienas, Maltoje 41 dieną, įmonėms tenkančios išlaidos yra susijusios su 20. E, e, e, e, Luksemburgė 21 diena ir 33 e, Bulgarijoje. E, Taigi, matote, skirtumai dideli, tačiau tai nereiškia, jog aš e, kreipiausi į kiekvienos valstybės narės e, vadovus ir e, klausiau, kasgi pas jūs vyksta, kaip pas jūs viskas įgyvendinama. Visos valstybės narės pačios pateikė man informaciją susijusią su pačia geriausia e, vykdoma praktika, pačia geriausia praktika. O geriausia praktika reiškia, jog egzistuoja ir blogiausios praktikos pavyzdžiai. E, Ir mes esame pateikę e, brošiūrą, e, kurioje yra pateikta informacija, e, kuri, kuri grindžiama 27 konkrečiais pavyzdžiais. Ir tiek Europos parlamentas, tiek ir nacionaliniai parlamentai turėtų išsiaiškinti, kodėl šitai, būtent šioje srityje, pavyzdžiui, vokiečiai blogiau pasirodė negu prancūzai ir kodėl e, e, viena valstybė narė e, išleidžia daugiau negu kita valstybė narė šioje srityje. Taigi skirtumai yra tikrai didžiuliai ir aš manau, kad šioje srityje taip pat būtų galima sutaupyti 40 milijardų eurų, kai kalbame apie biurokratijos mažinimą. Jeigu e, visos valstybės narės elgtųsi e, remdamosi, dirbtų remdamosi pačiais geriausiais, e, geriausios praktikos pavyzdžiais. Pavyzdžiui, Estijoje įstatymas įstatymais draudžiama pateikti pakartotinai teikti informaciją e, įmonių registrui. E, tai reiškia, kad vieną kartą pateikus e, įmonių registro informaciją apie įmonę, ta informacija yra disponuojama visose institucijose. Pavyzdžiui, Vokietijoje dažnai yra teikiamas reikalavimas, keliamas reikalavimas įmonėms pateikti informaciją apie savo įmonės veiklą e, vienai institucijai, paskui kitai institucijai ar kažkokiam teismui, kuris sprendžia kokią nors bylą ar panašiai. Portugalijoje viešieji pirkimai e, turi būti vykdomi elektroniniu keliu ir Portugalijoje daugia kaip 75 procentai tokių procedūrų įgyvendinama elektroniniu būdu. Tuo tarpu Vokietijos, atsiprašau, ES e, e, vidurkis šioje srityje yra tik tai 5 procentai. Tad mes matome, kad jeigu informacija yra teikiama tokiomis moderniomis priemonėmis, tuomet visiems yra viskas aišku, e, sistema yra skaidri ir visi žino, kokios yra, e, e, kokį, kokio, kokią padėtį, kokią statusą turi viena ar kita įmonė. Ir e, kiekviena valstybė narė turi pakankamai informacijos apie e, konkrečius ūkio subjektus ir tai yra labai e, efektyvi sistema. Aš manau, kad Bruselis apie tai turėtų, taip pat, turėtų tai turėti omeny. Tvirai pasakysiu, kad šiaip jau maniau, kad kažkur Europos komisijoje yra žinoma tiksliai, yra tikslus sąrašas ES lygmenių priimtų teisės aktų. Ir aš naiviai maniau, kad galėsiu, galiu paklausti Vokietijos ūkio ministro, kokiagi būtų procedūra, jeigu projektas, e, geležinkelio projektas Štutgartas e, e, 21 būtų įgyvendinamas Stokholme, ar Romoje, ar Paryžiuje, ar dar kur nors. O, o, o Vokietijos transporto ministras man pasakė, Tai nėra jokios problemos, tai būtų įmanoma įgyvendinti, kadangi mes turime, mes turime visus dokumentus tokiam projektui įgyvendinti, jie guli mūsų stalčiuje. Tačiau e, praeis, e, po kažkiek laiko paaiškėjo, kad e, iš tiesų tų dokumentų iš tiesų nė, visiškai realiai nėra, jų nėra. Ir komisija apie tai taip pat nežinojo. Tai yra didžiulė problema. Ir e, birželio 28 dieną vadovų taryboje, nepaisant tos e, su euru, eurozona susi, ir jos problemomis susijusio, e, susijo, susijomis, susijusiomis diskusijomis, vyko diskusija ir susijusi su biurokratija, biurokratijos mažinimu. Ir buvo padaryta išvada, kad vis dėlto ES valstybės ir valstybių nacionalinės institucijos turėtų aktyviau mainytis, keistis informaciją. E, susijusią su ES lygmenių e, priimtais teisės aktais ir jų nuostatomis. E, jeigu yra kur nors Paryžiuje, kur nors Paryžiuje kyla sunkumų dėl vieno ar kito projekto įgyvenimo ar kokio nors teisės akto nuostatos perkelimo, tuomet Paryžiaus institucijos galėtų kreiptis į bet kurią kitą instituciją, bet, bet kurioje kitoje e, e, valstybėje narėje ir klausti patarimo, pasiaiškinti, sužinoti apie kitų valstybių narių patirtį. Aplinkosaugos srityje egzistuoja. E, taip pat yra atitinkamos priemonės, kurios palengvina aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą, tai yra geras dalykas, tačiau būtent Europos komisija turėtų turėti e, visą informaciją apie tos priemonės, tų priemonių, teisės, e, aplinkoskaus teisės aktų priemonių įgyvendinimą. Tai palengvintų gyvenimą visoms valstybėms narėms. Ir turiu konstatuoti, kad e, komisijoje, kurios darbą aš stebiu jau be ne 30 metų, Ir prisimenu savo susitikimą su Žaku Deloru, kai dar pats buvau valstybės sekretorius ir kai diskutavome apie subsidiarumą, kadangi ta tema buvo tikrai nepaprastai e, aktuali ir ji yra tikrai labai sena, turiu konstatuoti, kad Europos komisijoje įvyko tam tikras mentaliteto pasikeitimas. Pavyzdžiui, E, rengiant direktyvos ar kokio nors teisės akto e, projektą, yra iš anksto mastoma apie tos direktyvos ar to teisės akto padarinius po 10-15 metų. Ir yra valia, yra noras gerinti vieną ar kitą nuostatą, žvelgiant į ateitį. Ir turiu konstatuoti, kad komisijoje taip pat yra mastoma, jog taip, turime kompromisą, tačiau tas kompromisas e, bus e, perduotas parlamentui ir neaišku, kokio rezultato pasieksime, galbūt situacija dar labiau e, susikomplikuos. Parlamentas iki šiol pernelyg daug nemasto apie, apie biurokratinės pasiekmes vieno ar kito teisės akto. Taigi ir parlamentas turi pagaliau e, šiek tiek įnešti dinamikos į savo darbą. Ir mums buvo pranešta, būtent iš Europos parlamento vadovybės, kad e, general, Europos parlamento generalinis sekretoriatas, turintis apie 30 darbuotojų, taip pat pradės e, vertinti teisės aktų, rengiamų teisės aktų uh, E, daroma poveikį, ilgalaikį posėkmį. E, ir Europos komisija, šalia Europos komisijos atliekamų poveikio vertinimų, taip pat ir Europos parlamentas yra pasirengęs atlikti tokius, e, e, tokius poveikio vertinimus ar prognozes. Aš žinau, pavyzdžiui, konkretų e, pranešimą, kurį rengia ponia Nibler šią temą. Taryba taip pat svarsto galimybę E, kurti atitinkamą struktūrą, e, pavaldžią Vandrompoj, kurie galėtų užsiimti šiuo darbu. Taigi turėtume tris atskiras struktūras - komisija, taryba, parlamentas turėtų savo e, e, kažkokius vienetų, savo e, šio darbo užsimančias struktūras. Žinoma, darykite tą darbą atskirai, tačiau e, Galbūt gerai būtų ir jeigu visos trys institucijos e, tos poveikio vertinimus ir e, biurokratijos mažinimo e, klausimus svarstytų daugiau mažiau koordinuotai. Ponios ir ponai, paskutinė pastaba. Atvirai pasakysiu, kad labai daug dirbau ir esu, esu pasirengęs pratesti savo darbo įgaliojimus Nes iki spalio pabaigos e, mes dar norime du dalykus iš esmės iš apsvarstyti, tai yra klausimus susijusius su mažų ir vidutinių įmonių padėtimi. Ir kadangi būtent toms įmonėms tenka ypatingai didelė na, biurokratinė našta lyginant su stambioms įmonėms, šiais metais e, pagal Europą E, pagal Tarptautinio valiutos e, fondo prognozes e, mes, tai yra Europos Sąjunga, ko gero, jos ūkis neauks visiškai, ūkio augimas sudarys 0 procentų. Ir jūs žinote patys, kad mūsų įmonėms, mūsų verslui tai yra labai, mūsų įmonės patiria dabar ypatingai didelį spaudimą ir dėl to mums reikia skatinti vairias verslo iniciatyvas ir mažinti tą biurokratinę naštą. Uh, nekišti ne joms pagalio į ratus savo biurokratiniais reikalavimais. Būtent to užsiims mūsų darbo grupė. Tai yra biurokratijos e, e, naštos mažinimo mažoms ir vidutinėms įmonėms ir mikro įmonėms ir taip pat skatinti valstybių narių administracinių pajėgumų e, gerinimą E, valstybių narių administracijų e, darbo skirtumai yra tikrai didžiuliai. Kai kurios valstybės narės labai vargsta e, gerindamos savo pajėgumus, stengdamosi įgyvendinti jūsų teikiamos, jūsų parengtus teisės aktus, teisės aktų nuostatas ir dėl to e, ir komisijai dar reikės e, per timiausius porą metų gerokai apsvarstyti, išsamei apsvarstyti šį, šią, šį klausimą, išanalizuoti padėtį ir man susidarė įspūdis, kad komisija yra pasirengus tą daryti. E, vakar man komisijos pirmininkas pasakė, kad e, bus sukurta tokia struktūra, e, kuri analizuos naujųjų rengiamų teisės aktų poveikį verslui ir taip pat ir konkrečiai valstybėms narėms. Ir turiu pasakyti, kad jūs čia vaidinate esminį vaidmenį ir kai kalbame apie, apie, kai kalbame apie konkretų, valstybė, e, konkretų ES e, teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, tu, tu, tie teisės aktai yra jūsų rankose, kadangi jų kokybė e, priklauso nuo to, kaip juos teks, sek, teks įgyvendinti ir kaip seksis įgyvendinti valstybėms narėms. Ir aš manau, kad mes turėtume e, neklausyti euroskeptikų, kalbančių apie ES integracijos e, blogybės. Jūs esate tie žmonės, kurie turi prisidėti prie Europos uh, E, Europai tenkančios naštos mažinimo. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs manęs išklausėte. Norėjau e, bendrais bruožais pristatyti mūsų e, darbo grupės vykdomą darbą, kad turėsite galimybę spažinti su šią brošiūrą. Ir timiausiamis savaitėmis e, darbas dar labiau suintensyvės, nes ekonomikos e, komitete Vokietijos Bundestage vyks labai aršios diskusijos e, šiais klausimais. Daugelis mano kolegų keliaus ir į Švedijos, ir į Italijos parlamentus, ir taip pat į Danijos parlamentą. Ir aš, žinoma, norėčiau, kad įvyktų labai efektyvios, realios, vaisingos diskusijos apie e, kiekvieno iš mūsų atsakomybę, kai kalbame apie e, šių klausimų sprendimą. Bet aš esu optimistas. Dėkoju Jums uždėmesi. Vielen Dank. Labai ačiū už tokią gyvą e, prezentaciją. Jūs turbūt įsitempę klausėtės ir išgirdote daug provokuojančių teiginių. Taigi dabar norėčiau e, suteikti žodį kolegoms, kurie užsiregistravo prašydami žodžio. Ir e, jie E, matome, kad e, buvo išprovokuotas e, didelis norinčių pasakyti skaičius. Taigi buvo dabar yra kalbant apie emisijų e, prekybo, prekybos taršos leidimą sistemą, tai e, dabar iš tikrųjų, iš tikrųjų kyla klausimas, kodėl vienoje valstybėje kaip Vokietijoje e, tam, tiems leidimams išduoti prireikia. Kodėl Vokietijoje buvo mokama 25 tūkstančiai eurų per metus, o Prancūzijoje 26? Ir Aš e, turėčiau pagalvoti, kad bent komisija galbūt e, turėtų žinoti, kodėl tokia, e, toks skirtumas yra. Ir kai komisija atvyko pas mus pasikalbėti apie Europos teisės įgyvendinimą, mes, mūsų kolegos, labai griežtai laikės labai griežto požiūrio šio klausimu. Na ir dabar EPP e koordinatorius bus pirmasis e, kalbėtojas, ponas Sėber. E, labai ačiū už tą iniciatyvą, labai ačiū už tai, kad pakvietėte daktarą Štoibą pas mus. Aš visada jo labai mielai klausausi, netgi kai jisai buvo užsienio reikalų ministras. Visada buvo labai įdomu jo klausytis. Turiu pasakyti, kad E, jūs, e, nors ir pakeitėte pareigas, man labai įdomu jūsų klausytis. Ir e, taip pat jūs buvote pažįstamas kaip žmogus, kuris ne visada buvote labai patenkintas priimamais sprendimais Europos lygmenių. Ir kaip ir jūs, aš esu iš Bavarijos ir e, tikiuosi neprieštarausite, jeigu sąžiningai kalbėsiu su jumis. Jūs nepaminėjote e, to, kad jeigu mes kursime teisės aktu, kuriame teisės aktus čia, tai reiškia, juos kuriame vis 27 valstybėms narėms, o ne 27 atskirus teisės aktus. Jūs esate iš federalinės valstybės kaip ir aš. Austrijoje yra devynios federalinės valstybės su devyniais skirtingais o, o, liftus reglamentuojančiais teisės aktais. Ir žinote, kad vienoje taisyklės liftams yra labai skirtingos. Turite tai labai aiškiai e, pripažinti. Ir jeigu tai nebūtų Europa, tai e, vis kiekviena valstybė narė dar turėtų savo atskirus federalinius teisės aktus. Tas pats yra Bavarijoje, jeigu um, bandoma uh, E, pritemti savo e, teisės aktų leidybos galės e, prie federalinio lygmens. Tai tų teisės aktų tik daugėja. Mes nežinome, ką visa tai reikš, kiek visą tai kainuotų. Mes nežinome, kiek visą tai kainuotų, jeigu nebūtų Europos teisės aktų. Turime būti atsargus. O kai kalbame apie bendrą Europą, tai viskas tvarkoj, tačiau tai yra tik tai gražų žodžiai. Ir čia turime pagrindinę problemą, tai yra e, e, mes turime labai daug politinių kolegų ir daug politinių ginčių Europos lygmenių ir turime daugybę pavyzdžių, kai Europa dėl visko tampa kaltinama, tačiau Europa būna visiškai neatsakinga už tai. Uh, Jūs minėjote elektrą taupančias lemputes buvo priimta skirtingų e, sprendimų. Aplinkosaugos ministrų e, sprendimai ir Vokietijoje, Austrijoje buvo labai daug diskutuojama apie tai žiniasklaidoje. Tačiau parodykite man bent vieną federalinį austrų ar vokiečių politiką, kuris pakankamai drąsiai gynė šiuos klausimus. Mes visada uh, E, mus visada kaltina dėl tų naujųjų e, lempučių, tačiau esmė, e, kuriant naujas technologijas, yra kokia. Siekiama sukurti darbo vietų ir sutaupyti energijos per taupesias lemputės, tačiau niekas nieko apie tai nesakė Vokietijoje ir Austrijoje. Taigi esminis dalykas yra komunikacija ir uh, vietinių, regioninių, nacionalinių politikų e, tingumas. Jie to nepripažįsta. Jie prisidėjo prie visų Europos sprendimų, e, ta, tačiau taip. Taip pat e, jie prisidėjo ir prie jų įgyvendinimo. Daktarė Štoiber, mes esame iš skirtingų valstybių narių. Mes esame iš skirtingų regionų ir e, e, kalbant apie biudžetą, mes visi rašėme laiškus e, dėl biudžeto, dėl to, kad turi būti taupomos lėšos, kad turi būti taupomos ES lėšos. Tai Tačiau e, manoma, kad 2-3 procentai yra išleidžiama būtent Europos e, biudžeto, išleidžiama Europos institucijoms, e, tai galima būtų atsisakyti to sutaupyti pinigus arba sumažyti kalbų režimą 23 kalbas ir taip sutaupyti pinigų. Tačiau nacionaliniai parlamentai nerodo jokio įsipareigojimo Europos projektui. Ta turime suvokti ir tai turime ir išdėstyti. Daktarė Štoiba, jūs atliekate puikų darbą, tačiau jūs turite tai iškomunikuoti. Jūs turite dabar, jūs kal dabar kalbate mums parlamentarams, kurie pakeitėme savo pareigas, tačiau jūs turite vykti į Bavariją ir kalbėti su Bavarijos politikais. Pažiūrėkite, kas įvyks. O kaip dėl pono Zehofer? Jeigu esate toks drasus, tai aš pirmasis iš tikrųjų jums papločiau, tačiau tame problema ir yra. Mes e, diskutuojame intelektualiai ir suprantame viso to detalės, tačiau pagrindinis politinis e, mūšis vyksta namuose, o tai nėra daroma. Niekas nenori viešai kalbėti ir pasakyti prieš viešąją nuomonę. E, Dėl biudžeto viskas aišku, visi sako, kad taip, reikia labai taupyti, komisijai reikia taupyti ir komisija su tuo sutinka. Tačiau um, žmonės yra apsišvietę ir jie čia atvyksta ir sako, uh, nieko, ne, nieko čia negaliu padaryti, nes. Nes uh, neturime lentelių. Uh, ir taryba e, skundžiasi dėl to, kad Europa plečiasi. Jūs buvę, buvote mm, premjeras ir čia galėtumėte atlikti labai svarbų vaidmenį. Grįžkite į savo šalį ir pasakykite savo kolegoms ar, ar pasiekėjams, ar Austrijos uh, E, piliečiams, kaip viskas turi būti daroma. Ir kai mes e, atliksime šitą viešųjų ryšių darbą, tada mes galėsime nagrinėti detalius teisės aktus. Ir neveikimo e, kaštai yra labai dideli. Kalbate apie prioritetinės direktyvas, puiku, tačiau ar jūs apie oro kokybės direktyvą. Puiku, bet ar jūs paskaičiavote, kiek žmonių gali mirti nuo blogos oro kokybės? Atsiprašau už emocijas, tačiau šitą žinę reikia perduoti nacionaliniu lygmeniu. Visi tie dalykai, ką mes darome ne taip. Nu, paimkime vandenį. Neefektyvus administravimas vandens e, pagrindų direktyvoje, įgyvena vandens pagrindų direktyvą, yra didelė problema. Na, jeigu norite, kad būtų švarus vanduo, tai van, akmenis iš vandens reikia rinkti rankomis. Ar to, to, tai yra efektyvus administravimas. Jūs kalbate apie efektyvų administravimą. Uh, O efektyvus administravimas gali būti skirtingas, turime ir graikišką ir vokišką administravimo modelį. Tai yra skirtingos administravimo formos. Ir jeigu jūs norite e, aš e, iš tikrųjų e, atlieku čia, perdodu tokią mintį kaip parlamentaras, ne kaip koordinatorius ir aš tikiuosi, kad mes galėsime pasitemti namuose geresnių, geriau. Na. E, Ar galėčiau ponui Zeiberiui pasakyti vieną pastabą? Žinoma, aš, e, kuris e, savanoriškai vadovauja aukšto lygio darbo grupiai, kurioje susibūrė įvairūs ekspertai iš įvairių valstybių. Neturėtumėte man, manęs uh, E, man iš manęs reikalauti dar daugiau, negu aš galiu padaryti. Aišku, aš esu pakeitęs poziciją, esu užimu kitą postą, tačiau dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje buvo politikų, kurie pasisakė prieš e, e, greitą spartų euro įvedimą. Tai buvo tik du politikai - aš ir ponas Gitekoperis. E, Ir aš vis dėlto ir da, dabar, kai tas euras yra atsidūręs labai sudėtingoje padėtyje, aš jį vis tiek ginu, aš jį ginu, kadangi matau, kad nėra kelio atgal. O kai kalbame apie subsidiarumą, aš juk jums tiesiog siūlau pagalbą. Jūs turite diskutuoti partijose, nacionalinėme lygmenyje. Aš juk ką tik sakiau, tas Europos lygmuo e, yra pliekamas už dalykus, e, už kuriuos net neatsako. Aš per pastaruosius mėnesius ir metus keliavau nuo, vienos, e, nuo vieno verslo susivienijimo prie kito ir nuolat diskutavau e, tais klausimais. Ir viską, ką jūs sakote, visą tai aš darau pagal savo galimybės. Ir aš nuolat kartoju, kokias, kokiamis kompetencijomis pasižymi Bruselis ką galima geriau įgyvendinti ir kur galima būtų uh, kalbėti apie kitų, apie nacionalinių institucijų kompetencijas. Mes visi drauge devintajame dešimtmetyje, vėliausiai nuo 86 e, metų, kai buvo vieningas, Europ, viena, vieningas Europos aktas priimtas, e, ėmėme. E, spręsti tas problemas, tačiau daugelis žmonių šito nepastebėjo. O Euro, ir Europoje ir maisto teisėje, darbo teisėje, aplinkos, saugo, aplinkos teisėje atsirado vis daugiau gerų pokyčių, tačiau žmonės šito nepastebėdavo, dažniausiai nepastebėdavo, nors visa tai vykdavo e, būtent Europos lygmenių. Europos komisija e, turi nemažai kompetencijų ir jomis naudojasi, tačiau man atrodo, mums reikia padiskutuoti, ar e, reikia kalbėti apie kažkokias vieningas taisyklės, kurios turėtų būti vienodai gyvendinamos visų ir nuleistos iš e, viršaus, ar vis dėlto reikėtų kalbėti apie subsidiarumo principo efektyvesnį taikymą. Europos teisės įgyvendinimo klausimas kaip ta teisė yra gyvenima, ar būtų galima ją pagerinti, jį pagerinti. Tai yra labai įdomi diskusija, kurią būtų galima e, vykdyti nacionaliniuose parlamentuose ir e, inicijuojant ir jums be kita ko. Jeigu jūs jau metate man iššūkį, tuomet turiu pasakyti, kad mes turime elitinę Europą. E, čia yra įsitvirtinęs tam tikras elitas. E, didžioji dauguma mūsų visuomenės e, tam elitui nepritarė. Ir aš turiu tą konstatuoti, tai yra didelė problema. Iš esmės žmonės žino, galbūt tai ir dėl jūsų kalties, galbūt tai yra ir su jumis susiję. Taigi, e, kadangi jūs pernelyg mažai su žmonėmis kalbate apie Europos reikšmę ir taip toliau, žinau, kad tai yra sudėtinga. Uh, Tačiau šioje srityje aš jums tik tai norėčiau pateikti tam tikrų impulsų. Jūs esate politikas, o aš esu politikas išėjęs pensiją. Atsiprašau, pirmininkas. Tai yra viena iš įdomiausių ir įtemčiausių diskusijų, e, kokios pastaruoju metu vyko. Ir ponas Zėberis buvo išrinktas metų parlamentaru, todėl nereikėtų stebėtis. Ir aš siūlyčiau dar e, leisti pasisakyti ar pateikti klausimą keliems kolegams, po to galėsite jūs kalbėti. Labai malonu matyti jūs čia, ponė Šoiver. Ir a, matau, kad diskusijos tikrai tampa labai emo, emosiškos. Ir taip pat galima pastebėti, kad jūs a, pabrėžėte labai gerą dalyką. Aš galbūt E, mano kolega e, išpralaužė ledus. Mes turime 751 e, Europos parlamentarą ir taip pat turime 70 tūkstančių nacionalinių politikų. Ir kai jie su mumis kalba, jeigu jie kalba nesąmonę, tai mes tą nesąmonę turėtume pataisyti. Ir dažnai mes matome, matomi televizijoje ir Mes, mes žinome, kad jūs kalbate apie šitą svarbų dalyką, tačiau mes patiriame daug komunikacijos e, nesusipratimų. E, jeigu per Berlinę yra daromas vienas e, leidžiamas teisės aktas, tai yra politika, o Bruselėje tai jau yra biurokratija. Toks yra posakis. Ir taip, tai yra pavyzdys, kaip yra komunikuoja. Mes. Uh, uh, me, mes turime įveikti tokį po, poreikį požiūrį, kad šita, šita Europa yra nedinamiška, jinai turi tam, tapti dinamiška. Slovenija, Vokietija, nesvarbu kokia šalis, jie e, žino, ko jie nori ir daugelį e, ir kalbant apie jūsų mm, pavyzdį, jūs pateikėte labai svarbių pavyzdžių, tarkime, tą lemputę, kur čia turime demokratiją, tai visiškai nesusiję su demokratija. Kita, kitais metais mes kurs, kursime taupimo programą. Komisaras sakė, kad nereikia reglamentuoti dušo galvučių. Tačiau, kalbant apie pramonę, visada jie E, stengiasi imtis ekstremalių pavyzdžių ir generalizuoti reglament, e, teisės aktus. Ir jūs e, pabrėžėte vieną dalyką už ką aš esu dėkingas, kad mes turime vis daugiau rūpintis, kaip įgyvendinti teisės aktą Teisės aktas nustato normą, jūs pateikėte rimtų pavyzdžių, nesvarbu, ar tai Estija, ar tai yra e, e, Vokietija, ar Prancūzija, kiek tai kainuoja, kur. Ir tai puiku, būtent. E, Nacionalinių lygmenių, Europos lygmenių mes turime tiesioginius veikėjus, tačiau atrodo, kad e, koordinavimas uh, neveikia tarp 27 valstybių narių. Aš um, esu pranešėjas e, nuomonės apie veiksmų planą ir e, ten taip pat yra kalbama apie e, įgyvendinimo deficitą ir tai yra mūsų pirmasis prioritetas. Ir su komisija mes taip pat kalbėjome, kad mes turėtume daugiau komunikuoti, e, gerinti mūsų komunikavimą ir mums reikia taip pat e, ES direktyvos apie geriausios praktikos įgyvendinimą. Ir e, Taip pat yra nuolat kalbama apie subsidiarumą. Man labai džiugu, kad jūs per savo darbą čia E, darote tokią išvalgą į tai, ką iš tiesų Europos, e, dėl ko kalta yra Europos Sąjunga e, ir kas iš tikrųjų valstybėse narėse ar miestuose yra neįgyvendinama mes iš tiesų turime, leidžiame daug teisės aktų ir dėl to piliečiai pat, patiria didelį spaudimą. E, tai ES kūrė teisės aktus e, vartotojų teisę apsaugai ir apskritai aplinkosaugai. Akivaizdu, kad daugelis iš jų yra iš Europos. Ir kiekviena nacionalinė valstybė e, turi sukurti ir savo gyvenimo teisės aktus pagal subsidiarumą. Ir aš suprantu, kad jūs einate reikiamą linkmę, tačiau E, po 20-30 metų miskomunikacijos, blogos komunikacijos reikia smarkiai padirbėti, kad viskas būtų atstatyta. Ir e, piliečiai skundžiasi, kad jie vis dar e, mažai žino, tai yra biurokratinis monstras tas Briuselis. Ir, e, Mes e, išleidžiame 6 procentus savo biudžeto e, administracinėms išlaidoms. Ir e, e, tai yra tarytum pinigų, Briuselė, iš Briuselio yra dalyjamos lėšos ir apskritai pramonė skatin, e, sveikina e, leidžiamus teisės aktus. E, na ir reikia gero pavyzdžio. 5000 im Umweltbereich, es sind 1000 im Gesundheitsbereich. Ačiū. Aplinkosaugos srityje mes turime 90 tūkstančių teisės aktų mes esame didžiausias komitetas, tačiau apskritai mes išleidžiame mažai teisės aktų. Ir toliau kitasis, kitas kalbėtojas yra Lena Makevin. Dėkuoju, dėkuoju, aš esu čia. Aš tiesiog norėčiau pritarti tam, kas jau pasisakė. Šį rytą man kai kas pranešė, kad vakar vakare Vokiet, per Vokietijos televiziją parodė ministrą, kuris skundėsi dėl to, kad darbo įstatymai yra pernelyg e, sudėtingi, kad jis kaltino dėl to Europos Sąjungą. Aš neprisimenu, kad kas nors e, iš Vokietijos e, ministrų būtų atvykęs čia pas mus ir sakytų, kad, kad jie. Nu, nori, kad mes vienaip ir kitaip reguliuotume e, maisto produktų žymėjimo teisės aktus. Ir dabar jie dėl to kaltina mus. Mūsų politikai dažnai kalba apie direktyvas iš uh, Briuselio. Anglų kalba bent jau šis žodis reiškia nurodymus, instrukcijas. Ir kai kuriais atvejais uh, ypač jei kalbėsime apie maisto produktų žymėjimo direktyvą, akivaizdu, kad, kad čia pas mus buvo bandoma susilpninti nuostatas. Jau buvo kalbėta apie tai, kad labai dažnai darybos įstringa taryboje ir nes taryboje būtų reikalaujama išimčių, nuolatos kalbame apie tai, kad tokių išimčių e, rinkoje yra labai daug, kad taip yra dėl tarybos. Ir uh, Tai e, itin pasakytina apie apivartinių, tarš, apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Prieš keletą metų aš atsimenu, kad daug buvo skundžiamasi savo laiku dėl darbuotojų teisės apsaugos agentūros. Pas mane taip pat lankėsi ir žmogus, kuris dirbo septynerius metus, gaudamas minimalų atlyginimą ir jis neturėjo jokių teisų, jis neturėjo jokių atostogų, jis negalėjo susirgti. Taigi pagalvokime apie tai, ką mes sugebėjome pasiekti šioje srityje. Tas pats pasakyti nėra apie oro kokybę. Oro kokybė tai yra dalykas, kurį nėra lengva gerinti. Tačiau mes kažką bandome daryti, kaip ir pana Zybė, tai aš taip pat pažįstu žmonės gyvenančios apygardose, kur oro kokybė yra labai prasta, dėl to, kad pirmiausia, kad jie gyvena šalia pramoninių objektų. Taigi mums reikia tinkamos pusiausviros. Taip pat galime kalbėti ir apie implantų reguliavimą. Praeitą kartą, kai mes svarstėme implantų reguliuojančius teisės aktus buvo kalbama apie tai, kad mes norime turėti registrą tam, kad žinotume, kas turi implantus. Ir tuomet mums buvo pasakyta, kad, kad negalima to daryti, nes tai sud... padidins biurokratinę naštą. Po to prisimename, kas įvyko Prancūzijoje, kai, kai o, paaiškėjo, jog tam tikrai krūtų implantai yra pavojingi moterų sveikatai. Bet tai nereiškia, kad ES visuomet elgesi teisingai. Kai aš tik pradėjau čia dirbti, aš dirbau pramonės komitete, kuris tuo metu buvo atsakingas ir už transporto klausimus. Ir mes kalbėjome apie mokymus. Mes galvojame, kad pagerinus mokymus galima bus užkirsti kelią nelaimingiams atsitikimams, avarijoms keliuose. Ir formuluotės buvo pakeistos taip, kad kad e, iš tikrųjų avarijų skaičius keliuose, e, keliuose padidėjo. Ir Švedijoje ir Danijoje dėl naujų formuluočių e, iš tikrųjų padidėjo ne, avarijų skaičius. Pirmiausia, dėl to, kad tas teisės aktas buvo pakrystas pran, prancūzišką sistemą. Ir dėl to gavome labai daug skundų. Ir turime apie tai kalbėti taip pat ir čia. Uh, Ir komisija turėtų pirmiausia savęs paklausti, ar teisės aktas pasiekė savo tikslą, ar dėl konkretaus teisės akto iš tikrųjų padidėjo eismo sauga. Ir turime mokytis iš geriausios praktikos, o ne tiesiog kurti kažkokias sistemas. Žinome, kad atvyksta nacionaliniai ekspertai pas mus ir jie puikiai išmano savo sistemas, ir, o mes turime viską derinti. Ir būtent dėl to labai sunku yra parengti bendras normas. Aš prisimenu, kad prieš keletą metų komisija peržiūrėjo kai kurios teisės aktus ir jie norėjo daug ką supaprastinti. Ir mes nagrinėjome hygienos normas. Ir mes patikime savo pasiūlymus ir tada tuomet taryba viską blokavo, kadangi jie pagalvojo, kad per nelik sudėtinga bus e, išimti kai kurios maisto produktus iš rinkos dėl to. Taigi mes nuolatos susidurime su štai kokia problema kai mes dirbame ir kai jūs sakote, kiek teisės aktų mes e, patvirtiname, akivaizdu, kad visi šie skaičiai yra patogus tiems, kas nori nulatos e, e, guostis ir kuris, žmonėms, kurie nulatos yra kažko nepatenkinti, bet paprašykite juos, juos pačius ką nors padaryti. Ir galiausiai mane labai domina jūsų jūsų darbo grupę. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kiek atstovaujame apskritai plačią visuomenę šioje grupėje. Jūs esate politikas. Ir žinote taip pat ir iš savo ankstesnės patirties, kad mes turime visuomet bendrauti su piliečiais. Taigi, kas dirba jūsų komitete, komitete ir kaip mes galime būti tikri, jog niekas neužsieima lobizmų dėl savo asmeninių interesų. Ir kaip ir sakė kolegos, uh, kaip galima būtų užtikrinti, jog verslas ne, ne uh, užsimtų per nelik stiprių lobizmų, nes lobizm, lobistams yra pui, labai puikiai terpė dirbti, kai yra daugybė teisės aktų. Rosbach, dėkoju. Pone Štoiberė, labai malonu Jūs matyti ir diskusija taip pat yra labai įdomi. Uh, Mane tikrai, e, aš, man tikrai padarė įspūdį, kiek pinigų jūs e, sugebėjote sutaupyti. Ši programa turėtų pasibaigti šį, šių metų pabaigoje ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs ketinate veikti kitais metais. Ar jūs sugebėsite taip pat sutaupyti tiek pat lėšų,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 Ačiū, ponė Štoiberį, kad šiandieną pas mus atvykote. Tai buvo tikrai įdomus, įdomi, įdomus jūsų pasisakymas. Mes nenorime vieni kitų kaltinti kuo nors, svaidyti šitais kaltinimais. Mes pakankamai vieni kitus kaltiname pastaruoju metu, tačiau, manau, svarbiau būtų dabar įtraukti į tas diskusijas ir mūsų piliečius ir tapti, kažkaip pris, pri, priartinti save prie piliečių. Jūs daugelį dalykų jau nuveikėte, daug kas jau turi E, jau galime išvelgti ir poveikį, ir pas mus namuose jau apie jūs ši, ši, kai kurie nemažai girdėjo. Ir norėčiau prisidėti prie to, ką pasakė Richardas Zieberis. Mums reikėtų kažkaip e, gražiau vieni su kitais elgtis, kad ateityje e, didėtų supratimas, tarpusavės supratimas ir mūsų piliečiai daugiau apie mus žinotų ir mūsų suprastų. Uh, kai buvo pasakyta, kad pas ap, aplinkos saugos rytie būtų galima sukurti naujų, naujų darbo vietų, iki šimto tūkstančių e, naujų vietų, bet reikėtų tuo pat metu užduoti savo klausimą, kiek tai reikštų ir automatišką padidėjimą biurokratijos mm, susikūrus toms darbo vietoms. Gerai, kad e, Jūs pasakėte, kad yra įvairių to biurokratizmo e, priežasčių, tai yra ekonominės ir politinės. Ir mes su kolegomis diskutuodami dažnai darome išvadą, kad ne visada kal, mastome politiškai, ko norime, ko siekiame, tuo, e, ko reikalaujame. Mes e, vakar balsavome dėl LULUCF miškininkystės veiklos, e, reikalaudami, balsavome būtent dėl to pranešimo, reikalaudami daugiau E, duomenų, teikti didesnį kiekį informacijos ir panašiai. Tačiau man tikrai įdomu, kokių biurokratinių padarinių tai turės. Ir mums e, iš tiesų reikėtų siekti teigiamo rezultato, tai yra biurokratijos mažinimo rezultato. Aš manau, kad tos diskusijos dar iki galo nebaigtos. Ir e, mes labai daug į tos teisės aktus prirašome įvairiausių formuluočių, kurios, e, kuriomis ir pabrėžime, kad nenorime sukurti papildomos biurokratijos. Tačiau kaip realiai e, tas teisės aktas bus įgyvendintas, ar taip iš tikrųjų bus, yra didelis klausimas. Mes nenorime daugiau biurokratijos. Kitas konkretus klausimas, kaipgi jūs savo tikslų siekiate? Aš e, Mm, pavyzdžiui, norėčiau žinoti, kaip realiai valstybėse narėse yra įgyvendinami vieni ar kiti teisės aktai. Ir mm, akivaizdu, kad čia dar reikia labai daug nuveikti. Tai yra platus dirvonai, mes galime pasižiūrėti ir, pažiūrėjau, žemės ūkios ryties teisės aktus, kurie yra kokioj nors Bavarijoje įgyvendinami visiškai kitaip negu Italijoje ar panašiai. Uh, Tad klausimas, ar yra geriau turėti reglamentą ar direktyvą, kadangi reglamento atveju perkelimas jo į te, nacionalinę teisę yra paprastesnis. Jūs ko gero turite kažkokios asmeninės patirties e, šiuo klausimu. Ir mes matome, kaip sudėtinga e, galvoti apie biurokratijos mažinimą, kai pradedama tais teisės aktais reglamentuoti pačius e, e, smulkiausius dalykus, detalės. Tad labai įdomu e, toliau tęsti tas diskusijas, kaip būtų galima mažinti tą biurokratinę naštą. Dėkoju. Ačiū. E, pirmąjį klausimų raundą užbaigėme ir dabar jūs turite galimybę sureaguoti, atsakyti tuos klausimus ir pasakymus. Labai ačiū. Aš norėčiau Jums padėkoti už e, tai, kad e, uždavėte šitos klausimus, leidžiate man juos atsakyti ir e, rem, remiantis savo patirtimi, aš paaiškinau, kad aš jums norėčiau šiek tiek e, suteikti savo pagalbos ir e, labai daug dėmesio pritraukė tai, kad aš kažkada e, buvau gerokai ar esu šioje grupėje gerok, pakankamai žinomas politikas. Taip pat žinome, kad šioje grupėje yra labai daug ekspertų iš Junktinės karalystės, pavyzdžiui, McKevin, Michael Gibbons iš Londono, kuris yra Junktinės karalystės vyriausybės E, nepriklausomo reguliavimo ir priežiūros komiteto e, pirmininkas. Tai yra labai svarbus žmogus, kuris Junktinėje karalystėje atsakingas už e, biurokratijos mažinimą ir ponas Liudvik yra iš Vokietijos, kuris pirmininkauja normų ir kontrolės pirm, komitetui. Ir E, Niderlanduose irgi yra e, atitinkamas komitetas, o Švedijoje ponas Palmas iš Toholmo e, pirmininkauja Švedijos atitinkamai grupiai. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad tai yra labai svarbu mums visiems. Yra penkios valstybės narės iš 27, kurios gali sauliaisti nepriklausomą grupę ar komitetą, susidedant iš ekspertų. Ir uh, E, jie teikia e, teisės aktų pasiūlymą, teisės aktų pasiūlymą ir um, Ir jie apsvarsto siūlomą teisės e, aktą. Ir tada, jeigu jį, jį praleidžia per save šitas, jeigu yra išleidomas teisės aktas, tai tada yra jisai pateikiamas šitam nacionaliniam teisės aktų kom, nagrinėjimo komitetui ir e, tada e, jie įvertina jį ir tik tais po jų galima e, iš to daryti įstatymą. Taigi Vokietijoje kanclerė nepatvirtina jokio įstatymo, jeigu jis nepraeina šito komiteto patikrinimo. Taip pat yra ir Niderlanduose, Čekijoje, Junktinėje karalystėje ir visose kitose valstybėse narėse yra kiti komitetai, tačiau jie neturi veto teisės datuoti tokį įstatymą. Ir e, iš esmės tai yra visi ekspertai ir aš e, kaip pirmininkas į tai atkreipiau daugiau dėmesio. Aš e, taip pat E, jeigu mes kalbėtume apie profesorių, kuris galbūt e, yra na, tam tikros ryties ekspertas um, Hamburgo universitete ar dar kažkur, mes galėtume su jais apie tai irgi įdomiai pasišnekėti. Tačiau man yra svarbu ne tiek Europos lygmuo, o tai, kad žmonės pirmiausia suprastų, jog um, kokio masto yra reglamentavimo kompetencija Europos lygmenių. Ir e, dabar pamirškime e, eurą. Vokietijoje e, yra E, kada Italijoje, Vokietijoje ar Prancūzijoje yra e, paskelbiamos, e, paskelbiamos ataskaitos, kurios yra aptariamos Europos parlamente. Pirmiausia, tai yra aptariama nacionaliniuose parlamentuose ir tik tais ir tik tais po to yra pas, paskelbiama visuomeniai. E, taigi mano tikslas yra aiškiai pasakyti, kiek yra svarbus yra Briuselis. E, žmonėms, kurie e, gyvena e, įprastai reglamentuojamame gyvenime. Ir e, kalbant apie aplinkosaugos teisės aktus ir visus kitus. Dabar mes visi žinome, kad dėl euro problemų situacija yra pasikeitusi ir žinome, kad Merkel lankėsi Atenuose ir šiandieną šit, apie tai yra rašoma visuose, visoje spaudoje. Galbūt tai yra pranašumas, kad dabar šiek tiek daugiau yra e, kalbama apie Europą kaip apie e, struktūrą, kuri stengiasi pagerinti gyvenimą Europoje. Ir e, tai yra susivienimo tendencija. Ir Labai svarbu, kad e, regionaliniai teisės aktai, nacionaliniai teisės aktai e, e, būtų būtų tinkamai išanalizuojami. Klausimas yra, kokia yra, tarkime, teismo sauga. Ar, ar gerai, kad tai yra reglamentuojama teisės ES lygmenių? Taigi yra reglamentuojama teisės lygmenių eismo sauga e, ir, pavyzdžiui, yra e, numatyta, kad turi būti skaitmeniniai tachografai auto, automobiliuose įvesti kad vairuotojai, e, ilgųjų reisų vairuotojai per ilgai nevairuotų. Tačiau kalbame, kalbant apie smulkes įmonės, kurios galbūt um, važiuoja kartą per mėnesį ir dabar jie turi imti ir sustoti autobane. E, auto, autostradoje ir laukti tam tikrą laiką. Na, jie sako, jūs išprotėjote, iš tikrųjų mums na, tai žlugdančios taisyklės, tokia yra diskusija. Ir e, reikia atsižvelgti į nacionalinės ypatybės. Iš esmės, Europa turi numatyti išimtis e, tokie, tokiems atvejams. Ir taip pat, jeigu aš noriu kažkokį panašų pakeitimą padaryti, e, reikia kreiptis į Europą, tačiau tai trunka ilgą laiką. Septynis metus trunka pakeisti vieną direktyvą. Ir Patys jūsų, Europos, e, patys jūsų nacionaliniai parlamentai skundėsi šitų procesų e, ilgumu. E, svarbu pažymėti, kad Europa yra tikrai vieninga, tačiau ją reiktų žiūrėti neneigiamai, o pamatyti ir teigiamus aspektus. Ir visada tai buvo. Mes E, Europą e, statėme būtent tokiu būdu ir e, kartos prieš mane ir dar ankstesnės kartos to siekė. Ir labai atvidžiai, labai atvirai aš sakau, kad E, jokia vyriausybė e, nepasako, kokius struktūrinius pokyčius reiktų padaryti. Taigi, reikia atsižvelgti į keletą dalykų, kalbant apie subsidiarumą ir e, apie Europą. Ir mes iš tikrųjų turime priimti daugiau įsipareigojimų dėl Europos, dėl vidaus rinkos, dėl Europos e, bendros valiutos. E, tačiau reikia ir stiprios kontrolės Europoje. O jeigu mes norime daugiau kontrolės, tai tada e, mes turime ir politiniu mastu apie tai diskutuoti. Ir turime galvoti ir apie subsidiarumo principą taip pat dar kai ką norėčiau pasakyti. Jeigu kalbame apie sumą, tai yra 140 milijardų mm, sumą, tai yra didelė suma, kurią mes galime sutaupyti. Ir mano grupėje su, Džo, su John Hontelis ir kitais pareigūnais kurie priklauso aplinkosaugos e, susivienijimams ir gina vartotojų teises. E, su jais kalbėjome apie tai, ar iš tikrųjų reiktų mažiau normų ir taisyklių. E, tačiau tada gali būti pažeistos vartotojų teisės ir, tai, ir taip pat aplinkosaugos aspektai. Ap, Pats didžiausias pasiūlymas būtų galiausiai uh, užtikrinti, kad būtų. kad būtų pateikiamas elektroninis pranešimas registruojant įmonę. Ir e, tai gali kainuoti E, vieną eurą vietoj popierinio pranešimo, kuris kainuoja 7 eurus. Ir tai būtų našto sumažinimas 23 e, e, milijonams Europos įmonių. Ir tai gali sutaupyti 18 milijardų eurų. Ir ne visos valstybės pasinaudojo tokią galimybę. E, pavyzdžiui, Vokietijoje galima būtų sutaupyti 4 milijardus, milijardus eurus perės prie elektroninio pranešimo. Taigi čia galima būtų parodyti, kad Europa pajudėjo, e, kad sumažino administrinę naštą. Na, o kalbant apie mikro įmonės, apie nedidelės smulkės įmonės, ar reikia skelbti apie juos e, duomenis. duomenis. Jeigu yra vykdoma tik vidinė prekyba, jie net, net prekiauja tarp uh, valstybinių mastų, ar reikia skelbti, uh, teikti duomenys apie juos. Apie tai yra diskutuojama daugelį metų ir nacionalinių ir, par, ir Europos parlamento mastu. Diskutuojame uh, su komisija apie tai jau porą metų ir parlamente apie tai kalbama. Uh, O jeigu reikia keisti teisės aktą, tai tada vis, viskas eina per įvairias institucijas ir tai trunka labai daug e, metų. Ir Jeigu žmonės paskelbia kažkokią iniciatyvą, tai tai užtrunka daugybę metų. Ir Todėl aš manau, kad svarbiausi pasiūlymai yra susiję su darbo rinka, ekonomika socialiniais teisės aktais. Ich äh, habe die Summen, äh, Frau Rosbach, auch äh, versucht, jetzt nochmal an. Pone Rosbach äh, pateikė pavyzdžius, äh, kuriais bandė pailustruoti, kokios tos pastangos yra biurokratiją mažinti. Man reikia pasakyti, kad mums e, reikia didesnė, didesnė stipresnės stipresnės visuomenės, mums reikia didinti savo um, vaidmenį visuomenės akise. Iki šiol tie dalykai nebuvo svarstomi, buvo priimami sprendimai. E, po to jau įgyveninant teisę, konkretų teisės aktą pradėt įmama protestuoti. Dėl to man atrodo, kad politinis sprendimų prieimimo procesas turi būti intensyviau stebimas nacionaliniu mastu skaičiau žiniasklaidoje, pavyzdžiui, Bild e, laikraštyje e, buvo kalbama labai, rašoma labai daug apie Europos reikalus e, ir iki šiol rašoma, tačiau iki šiol nebuvo, neturėjo redaktoriaus, kuris skirtų savo, kurio darbas būtų skirtas būtent Europos reikalams. Taip pat ir, pavyzdžiui, Špygel E, Špygel žurnalas turi 50 e, savo pranešėjų, žurnalistų, kurie dirba Berlyne, tačiau žymiai, žymiai mažiau, tik tai keletą Briuselyje. Ir taip mes matome, koks yra didelis disbalansas, e, kai kalbame apie Europos veiksmų regimumą visuomenėje. Ir tai yra man labai rūpimas klausimas. Aš tengiuosi išprovokuoti diskusiją šią temą. Noriu paklausti, žmonių, ar jūs žinote, kokių padarinių, kokių pasiekmių jūsų gyvenimui turi e, Bruselėje priimami sprendimai. Ir labai dažnai jie stebisi, e, kokie svarbus vis dėlto tie sprendimai yra jų gyvenimui. Tad man atrodo, mums reikėtų Europos klausimą svarstyti ir visais Europos e, priimamais sprendimais apie visus tos sprendimus diskutuoti nacionalių lygmenių daug intensyviau. Žanas Klodas Junkeris, didelis mano draugas, kartą labai taikliai pasakė 1999 metais, jau labai seniai, e, duodamas interviu Špygelyje. Jis pasakė maždaug taip. Ir čia mes kalbame apie litinę Europą. Taigi jis pasakė, mes Europoje kažką nusprendžiame, tada įtraukiame galvas ir laukiame reakcijos Tačiau ji, jos nesulaukime, kadangi žmonės nesupranta, ko mes ko, ko nusprendėme. Ir taip mes tęsime toliau. Taip, grubiai tariant, yra sprendžiama iki šiol. Tad mums reikia daug aktyviau įtraukti mūsų piliečius į Europos procesus. Jeigu tas mums nepavyks, tuomet uh, tas didžiulis projektas Europa neįgyvendins tų tikslų, kuriuos galėtų įgyvendinti. Ir būtent dabar, kai kalbame apie ir matome, kokie vyksta globalizacijos procesai ir kas, kas vyksta šiuo metu, turime sutelkti visus išteklius. Kadangi nei mažosios, nei didžiosios Europos valstybės pavieniui nieko nenuveiks, tai pasakytina ir apie Vokietiją, ir apie Prancūziją, ir apie Junktinę karalystę, neturės jokių šansų tokių šansų, kurie atsivertų bendradarbiaujant kartu ir suvokiant save kaip europiečius. Visa tai yra ir Austrijos, ir Tirolio, ir Prancūzijos, ir Elzaso, ir Esekso, ir Junktinės karalystės labui. Tiek norėjau pasakyti. Kągi dabar mes matome, kaip aš įsivaizduoju ateitį. Norėčiau, kad naujoji komisija 2014 metais, kuris susidės e, iš, e, sukurtų kitą darbo grupę, bet tokią, kuri pan, dirbtų panašiai kaip švedai, kaip Junktinė karalystė, kaip e, dar kai kurių valstybių narių e, atitinkamos struktūros, kuriuose e, tuos biurokratinius klausimus, biurokratijos mažinimo klausimus daug intensyviau svarstytų įvairūs ekspertai, bendradarbiaudami su komisija, su parlamentu. Žinoma, mes e, pradėjome tą darbą ir dabar e, žiūrėsime, kaip jis bus tęsiamas kitos, kitų e, komisijos kadencijų metu. Uh, šiek tiek e, galinėjosi ir su nacionalinėmis administracijomis. Aš žinoma, e, dar kalbėsiuosi su atskirų valstybių e, atstovais, badysiu pirštų į silpnasias vietas, sakydamas, štai pažvelkite, šioje vietoje daug geriau dirba Suomiai, jų biurokratija buvo gerokai sumažinta, o pas jūs ji vis dar didelė, čia dar galima daug ką pagerinti ir panašiai aš nežinau, e, kokie konkretus e, rezultatai, kokios konkrečios priemonės būtų e, įmanomos įgyvendinti vienos ar kitos specifinės valstybės narės atveju. Manau, jos turi rasti savo kelią pačios. Tačiau jos galėtų žiūrėti vieną į kitą, žiūrėti į tuos geruosius pavyzdžius. O Europa savo ruoštų turėtų vis prieš kiekvieną teisės aktą priimdama E, nuolat apsvarstyti, ar tas teisės aktas tikrai pagerins padėtį, ar sum, nes, nepadidins biurokratijos, galbūt ją net ir sumažins. Ir tuomet nacionalinės valstybės e, tuos e, Europos teisės aktus įgyvendins savo ruoštų, stengdamos įmažinti biurokratiją, priimdamos savo sprendimus, e, naudodamos savo priemonės. Žinoma, tai yra labai sudėtingas procesas. Mes e, kiekviena iš valstybių narių turi savaip interpretuoti vieno ar kito teisės akto įgyvendinimą ir ta, to, to, tuos, tas pastangas, kurias reikia dėti mažinant biurokratiją. Tačiau vis dėlto reikia žiūrėti ir į tai, ką daro mūsų kaimynai Europoje. Žiūrėti, kas yra priimtina, kas ne. Iki šiol e, komisijos generalinis sekretoriatas man sakydavo, kad negali e, kaupti informacijos apie tai, kaip biurokratija mažinama skirtingose valstybėse narėse. Tačiau po vakarykščio pokalbio aš pastebėjau, kad vis dėlto komisija pradėjo rodyti valią šiek tiek harmonizuoti pastangas, kai kalbame apie teisės aktų įgyvendinimą valstybėse narėse, kad uh, biurokratijos našta būtų mažinama, bent kažkiek mažinama nacionaliniu lygmeniu. Žinoma, aš než, nežinau, koks bus rezultatas, tačiau aš norėčiau, kad jis būtų toks, kad Europos piliečiai imtų galvoti, jog Europa, e, konkrečiai Europos parlamentas ir Europos komisija, bent jau suvokė biurokratinės naštos mažinimo problem, problemą. Čia mes turime dirbti labai atsargiai, kai kalbame apie vartotojų teisės, var, vartotojų apsaugos sritį. Mes čia tikrai turime didžiulį lėšų sutaupimo, biurokratinės mažos e, naštos mažinimo potencialą. Jis siekia milijonus eurų. Tas pats pasakytina yra apie aplinkos apsaugą. Taigi E, čia mes elgėmės tikrai atsargiai, dirbome labai atsargiai, tačiau e, e, suvokėme, kad dar daug ką reikia padaryti. Mes matėme, nuolat susidūrėme su pasipriešinimu iš įvairiausių interesų grupių, iš įvairių lobistinių organizacijų, pavyzdžiui, Italijoje, Industra ir, ir panašiai. Ar kolega iš Airijos, kuris čia sėdi, yra labai kompetentingas ir galbūt net pasakysiu, labai linkęs diskutuoti kolega, kuris ne tik išvelgia tą biurokratijos mažinimo klausimą, bet ir mato poveikį, mato tą ilgalaikį poveikį. Nes juk abu dalykus reikia labai vienodai svarstyti, labai vienodai vertinti, lyginti vienas su kitu biurokratijos mažinimo siekį ir galutinį rezultatą ir poveikį. Ir žiūrėti, ar čia galime e, imtis kažkokios asmeninės atsakomybės, ar vis dėlto perduoti tą atsakomybę ir įgaliojimus valstybėms. Ir turiu pasakyti, kad šiuo metu tendencija yra tokia, kad e, valstybės, būtent valstybės turi labai daug padaryti. Jų atsakomybė yra didžiulė. Žinoma, politikai, e, e, konkretus pavieniai politikai, jie rūpinasi savo reputaciją, ar tai būtų Graikija, ar Italija, ar Prancūzija, ar Vokietija. Tačiau, kai kalbame apie valstybės kaip e, e subjekto jėgą ir galės, tuomet būtų galima labai daug ką nuveikti. E, Tad tokius dalykus aš stengiausi įtraukti į diskusijas e, įvairiose valstybėse narėse. Žinoma, e, galima būtų diskutuoti ir su tais alų maukiančiais žmonėmis e, palapinėje Oktoberfesto metu, tačiau manau, kad vis dėlto reikia sugebėti rasti prieimą prie žmonių kitokiu būdu, kad žmonės nenusistatytų priešiškai, reikia išaiškinti, teisingai išaiškinti Europos veiksmus, jos sprendimus Žinoma, trūksta tų pastangų, kadangi ir vietos, ir regionų valdžios institucijos dažnai e, burnoja prieš Briuselį, o aš stengiuosi Briuselį apginti. Jūs man skirite labai daug laiko kalbėti, ačiū Jums už kantrybę. Äh, labai dėkoju. Taigi yra dar kolegų, kurie nori pasisakyti ir aš paprašyčiau e, apriboti kalbėjimo laiką dviem minutėmis, kad visi turėtų progą pasakyti. Herr Šliūta. Dėkuoju. Man atrodo, kad galime susidurti su problema, jei reikalausime, kad uh, būtų mažinama biurokratinė našta, kad būtų mažiau reglamentuojama, bet kartu neprižiūrėsime, jog nebūtų laikomasi aukštų standartų. Pateiksiu Jums pavyzdį. E, sviesto gamintojas Airijoje ir sausainių kepėjas Vokietijoje galėtų pasakyti, pavyzdžiui, padarom e, e, išimti, jei kažkokios informacijos pateikimas yra tik tai techninis reikalavimas, gal mes galėsime padaryti išimti. Bet iš tikrųjų, kuo daugiau išimčių mes turime, tuo biurokratesnė sistema mes turime. Iš tikrųjų, gal ir nereikia tikrinti, ar sausai netitinka kokybės reikalavimus ar ne. Bet kai turime du, turim, tuomet turime ir daugiau biurokratijos. Taigi visa sistema tampa dar sudėtingesnė. Man kartais atrodo, kad biurokratija išauga iš pramonės noro apsaugoti savo interesus. Labai paprasta taisyklė. Dar vienas dalykas. Man būtų labai įdomu susipažinti su jūsų pasiūlymais dėl subsidiarumo. Labai būtų įdomu jų konkrečiau jais pasidomėti. Manau, kad mums reikia apsitai keisti teisėkuros logiką Europoje. Mes turime sistemą, kurioje mes nesakome, kad viskas yra leista, tol, kol nėra uždrausta. Ne, mes sakome, kad leisti yra tai, kas yra leidžiama pagal taisyklės. Taigi aš manau, kad pati mūsų logika yra kurti kuo daugiau teisės aktų. Reikėtų pasakyti, kad, gal, kad paklausykit, mes turime standartų, mes juos nustatome, bet jei kokia nors šalis nori patvirtinti kokį nors įstatymą, tuomet gal mes galėtume jai pasakyti, jūs galite tą daryti, bet tik tuomet, Bet jei jūs ketinate priimti kokius teisės aktus tam, kad apsaugotumėte savo pramonę, tuomet mes negalime jums to leisti. O jeigu kas nors nori patvirtinti kokį nors teisės aktą aplinkosaugos rytyje, tuomet mes galėtume, mes turėtume įrodyti, jog toks teisės aktas nėra reikalingas. Taigi viskas tiesiog priklauso nuo to, kas bus atsakingas už sprendimo prieimimą. Uh, dėl to, ar teisės aktas yra reikalingas ar ne. Pana Šnerhart, man taip pat labai buvo įdomu čia klausytis kalbėtojo, mūsų svečio ir Mes e, čia kūrėme teisės aktus ir e, mes turime pagrysti juos Europoje ir norėtume e, padiskutuoti apie tai, kas galbūt nėra labai linksma. Paimkime konkurencingumo teisės aktus Europoje, ko mes siekiame. Tai yra e, sukurti valstybėse narėse tokias taisyklės, kurios nediskriminuotų kitų šalių, nes e, jos yra įgyvendinamos skirtingai. Taigi mes sukūrėme reglamentą. Jie gali būti geriau, geresnis variantas nei direktyvos, nes mes e, galime konkretų nurodymą įtraukti ne į direktyvą, o tik į reglamentą. Reglamente numatomos įvairios lankstumo procedūros priklausomai nuo skirtingų Europos e, struktūrų, pavyzdžiui, taisyklės smulkiam verslui. Tačiau standartai turi būti taikomi vienodai. Taigi, koks yra galutinis efektas? Buvo skundžiamasi Vokietijoje ir Aust, e, nors Austrijoje e, verslas buvo labai patenkintas. Viskas priklauso nuo įgyvendinimo. Ir Ir jeigu mes panalizuosime kaip šitie reglamentai yra įgyvendinami nacionaliniu lygmeniu. Tai reikia ir labai aiškių nacionalinių taisyklių ir reglamentų. Reiktų visą tai išsameu išanalizuoti. Ir dar vienas dalykas. E, taip, e, gyvenime vyko daug e, klaidų, tačiau. Tačiau. Kein Rezept Mano mintis, kad čia per dešimt metų Europoje, mūsų gimtoje Europoje bus lengviau gyventi, bus mažiau biurokratijos, buvo tikrai klaidinga ir aš dėl to labai gėdinosi. Aš matau, kad mes nuolat susidarėme su problemomis, kadangi visą laiką e, bet koks teisės aktas, e, e, jo įgyvendinimas reiškia papildomas kliūtis. Ir mes namuose apie tai diskutuojame lygiai tiek pat intensyviai, kiek ir čia, šituose rūmose vis dėlto tas, tas uždavinys yra tikrai labai sudėtingas. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Geachte heer Stoiber, voor uw. Uh... Dėkoju. Pirmkiai dėkoju ir daktarui Stoiber už eh, labai įdomią dabartinės situacijos apžvalgą. Aš norėčiau pateikti Jums kelis klausimus. Šį klausimą yra susijęs su problemomis, kurios vis dar nėra įspręstos, nepaisant to, kad e, tai galima būtų padaryti. Jūs kalbėjote apie neveiksmingą direktyvų, ES direktyvų įgyvendinimą. Jeigu direktyvas yra taip sunku įgyvendinti ir jeigu įgyvendinant jas e, priimami skirtingi sprendimai, Gal mes tuomet turėtume viską reglamentuoti reglamentais, o ne direktyvomis, nes reglamente viskas gali būti labai aiškiai išdėstyta. Ir e, reglamentas yra tiesiogiai taikomas. Tai būtų labai e, rimta priemonė. Antras klausimas. Gal mums reikėtų ne ekspost kontrolės, o ex ante kontrolės? Ir gal reikėtų, reikėtų padėti valstybėms tinkamai gyveninti direktyvas, tam, kad po to nacionalinės valdžios institucijos galėtų padėti mažoms e, ir vidutinėms įmonėms. Be to, jūs kalbėjote ir apie tai, jog e, įgyvendinimas valstybės narise labai skiriasi. Teisės aktas skirtingai yra įgyvendinami. Kaip jums ne, e, atrodo? Ar nereikėtų mums paskelbti savotišką tokį perinamą laikotarpį, per kurį mes galėtume išsiaiškinti, kaip valstybės scenaris įgyvendina konkretų teisės aktą? Ir ketvirtas dalykas. Mes turime Europoje daugybę duomenų centrų, informacijos e, e, centrų. Uh, bet mumsgi reikia užtikrinti ir asmens duomenų prie, uh, apsaugą. Ar nereikėtų sumažinti jų skaičių? Toliau. Privatumą be abejo reikia užtikrinti, tačiau aš manau, kad bet kuriuo atveju galima būtų kaupti ir saugoti duomenis centralizuotai. Aš nemanau, kad tai realiai galėtų pakengti mūsų asmens duomenų privatumui. Uh, Toliau patikrinimai ir, e, ir tinkama galių pusiausvyrą. Mes turime daugybę. Mes e, žinome, kad pasaulyje yra nemažai tarptautinių organizacijų, kurios užsima tų, tais pačiais dalykais, kuriais ir mes. Ir būtų įdomu sužinoti, ką jūs apie tai manote. Ir paskutinis klausimas, ar jūs dabar tapote e, Europos federalistu? Kaip jūs manote, ar mums reikia federalinės vyriausybės? Ähm, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš ne dvi valandas laukiau ir dabar sulaukus e, e tokio apriboto lai, kalbėjimo laiko reikia turbūt grįžčiau žiūrėti į tą savo pasisakymą. E, negalime leisti kolegoms kalbėti bet kiek, kiek, kiek tik jie nori. E, pradžioje kolegos buvo labai įsijautę, todėl norėčiau paprašyti pirmininko labai griežtai nežiūrėti paskutiniųjų kolegų pasisakymus ir greitai pernelyg aktyviai nemusikuoti plaktuku. Norėčiau padėkoti ponui Štoiveriu už jo darbą ir jisai dirba tikrai puikų darbą, jis, labai, jis yra labai naudingas ir dėkojame, kad jisai mus motivuoja. E, kitaip e, su mumis kalbėdamas. Ir puiku, kad, kad jūs dirbate kaip dirbate, jūs galėtumėte su Manfredu Weberiu glaudžiau bendradarbiauti ir aktyviau, garsiau kalbėti net ir pačioje Vokietijoje. Galima būtų padaryti dalykus. Arba jūs pasisakote prieš, kaip e, politiškai angažuotas žmogus. Jeigu jūs pasisakote prieš, tuomet e, badykite pirštu į ponę Merkel ir poną Gabrielį. Po 2007 metų ponė Merkel, e, e, vadovo sustikimo ponė Merkel aiškiai pasakė, kad jai nepriimtina ši, institu, ši, ši, ši struktūra. E, Pone Merkel, jeigu jūs imsite ją badyti pirštu ir jai priekaištauti, jinai ims gintis, tai jinai sugeba, bet turite tą padaryti. Ką minėjo Linda McEwen, aš taip pat norėčiau paminėti. Vakar pirmoje televizijos programoje Vokietijoje, Vokietijos e, viena iš ministrių pasisakė prieš e, naujasias taisyklės dėl maisto produktų ženklinimo, jie pasakė, jog tai netitinka Vokietijos e, interesų. Tačiau manau, kad jūs galėtumėte pasakyti, kad Jūs galėtumėte su jie taip pat padiskutuoti, galbūt jinai pasisakydama galėtų pasakyti, e, kad jinai buvo įkalbėta pono Rioslerio, savo e, ministro, kuris taip pat susijęs su tais klausimais. Ir e, turiu pasakyti, kad mane jos pasisakymas vakar televizijoje tikrai nuvylė. O dėl hygienos dalykų, dėl maisto hygienos, ką minėjo ponė Linda McEvan, uh, E, už tuos dalykus atsakingi buvo ponas Seihoferis ir ponia Aigner, taip pat du Vokietijos ministrai, prieš tai mano minėtoji ir, ir ponas Seihoferis, jie tikrai, e, jų darbas buvo labai nuvilintis. Atsiprašau, aš turiu toliau kalbėti, turiu paminėti dar tris dalykus. E, Pana Štoiveris ir be vertimo mane vo, supranta, kalbant vokiškai. Taip pat. Mm, dėl e, medicininių tyrimų, kurių, kurių atveju taip pat yra labai didelis biurokratijos mastas ir e, su kuriuos tengiasi kovoti vokiečiai, vokietijos ministrai atitinkamai. Taip pat e, vo, Vokietija iš tiesų labai priešinasi e, Europos sprendimams, kadangi vokiečiam visuomet e, Europos sprendimai reiškia automatišką biurokratijos padidėjimą. Ir jeigu vokiečiai ir toliau priešinsis, tuomet bus E, ieškoma nacionalinių sprendimų, tačiau tai akivaizdžiai pakenks Vokietijos e, verslo interesams. Aš norėčiau, kad jūs tam pasipriešintumėte. Dėkoju. Ačiū už tai, kad laikėtės dviejų minučių limito. Trijų minučių limito, dabar ponia Grostet. Aš norėčiau Jums pasakyti, ponia Štoj, prieš tai, ką tikrai buvo labai malonu Jūsų klausytis. Ir taip pat noriu pasakyti, kad tai, ką mes iš jūsų išgirdome, visiškai atitinka mūsų piliečių, mūsų žmonių uh, požiūrį ir jausmus. Labai svarbu yra pasakyti štai, kad jeigu mes turime labai daug biurokratijos, taip yra pirmiausia dėl to, kad mes turime didžiulę administraciją ir ši administracija yra pernelik sunki ir politikai leido administracijai štai šitaip išsikeroti Tačiau jeigu administracija bus mažinama, tuomet mūsų verslui bus tikrai lengviau gyventi ir lengviau kvepuoti. Mes labai dažnai pamirštame apie mažas vidutinės įmonės, apie mūsų verslą, o šiandien labai svarbu šiomis įmonėmis rūpintis, kadangi išgyvename krizę. Ir uh, įmonės kenčia nuo šios krizės labai labai smarkiai. Ir beje, mūsų valstybių vyriausybių vadovai, taryba turėtų imtis veiksmų. Pavyzdžiui, pažvelkime į Europos patento klausimą. Tai būtų puikus supaprastinimas. Tai yra puikus pavyzdys to, kaip galima būtų supaprastinti reglamentavimą, tačiau kai kurios valstybės narės blokuoja tai. Be to yra tikras teisinis netikrumas, nestabilumas. Ir tai taip pat kenkia mūsų verslui. Ir aš tą puikiai žinau. Ir mes čia taip pat už tai esame atsakingi. Labai dažnai būtent mes apsunkiname teisės aktą. Mes reikalavome, kad būtų priimama daugiau teisės aktų. Ir tai kenkia mūsų valstybėms, mūsų verslui dėl to, kad teisinė aplinka yra labai neaiški. Mes nu-, reguliariai ką nors peržiūrime, peržiūrime kažką taisome. Be to, paprastai kokiu nors klausimu dosie yra pernelik sudėtingi, pernelik dideli. Kai sakoma, pavyzdžiui, kad Europos parlamentas priima generalinę direktyvą dėl to, to ir ano, bet juk tai reiškia, kad mes, kad mes priimsime dar daugiau te, teisės aktų. Aš manau, kad, kad jeigu mes sukursime centralizuotą kažkokią sistemą, kurioje viskam vadovau, bus vadovami iš viršaus, tuomet situacija bus dar prastesnė. Dėkoju. Balsuotojų, balsavimo, atsiprašau, kalbėtojų sąrašas baigtas. Dabar prašyčiau pana Štoiberį pasakyti, atsakyti į tos klausimus kad lyg ilgai nekalbėkite, nes mes dar turime ką aptarti šiandieną. Taip, aš suprantu, šiandieną jūs dar turite ką e, nuveikti, tačiau manau, kad ši diskusija tikrai buvo labai atvira ir labai naudinga, kuri turėtų padidinti mūsų suvokimą, jog ką bedarytume, turime mąstyti ir apie pasiekmes, pasiekmes mūsų visuomeniai. Pone Šliuterį, jūs labai esminį klausimą uždavėte. Ar pateikėte savo pastabą? E, biurokratijos mažinimas, aišku, nereiškia standartų silpninimą. Tai būtų labai neteisingas požiūris. Mes diskutuojame apie gyvenimo palengvinimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes negalime sakyti, kad stambiosios maisto prie, e, perdirbimo įmonės turi laikytis tokių ir tokių standartų, o mažosios įmonės joms nustatysime minusinius standartus. Mes šito negalime tikėtis iš verslo, mes negalime tikėtis, kad verslas tam pritars. Standartai visiems turi galioti vienodi. Biurokratijos mažinimas neturėtų būti e, susijęs su politiškai nustatytų standartų silpninimu. Dėl to mes visi sutarėme. Tačiau šiame kontekste dar turėtume pamastyti, beje, tai yra diskusija, kuri vyksta ir komisijoje, ar reikia įvesti taisyklės mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių, kurių laikydamosi jos nepatirs papildomos biurokratinės naštos. Ar reikia nustatyti e, bendrus reikalavimus, e, e, šiek tiek sumažinti bendrus visiems reikalavimus, ar vis dėlto nustatyti taisyklės reikalavimus tik mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios būtų susijusios su mažesniu mažesnė biurokratija. Tuos dalykus turės išsiaiškinti komisija ir jeigu jūs įsitrauksite į tą diskusiją, tai bus puiku. Uh, Aš asmeniškai manau, kad jeigu stambi įmonė, kurios e, apyvartas siekia, apyvartos vienas procentas yra skiriamas biurokratijai, e, biurokratiniams reikalavimams įgyvendinti, o, pavyzdžiui, vidutinė įmonė, tai tas, ta našta, tos išsanaudos siekia 5 procentus, o to tarpu mažai įmoniai 10 procentų jos apyvartos. Tai yra tokie skaičiai, su kuriais mes turime dirbti, nes ateitį, turime kalbėti apie mūsų žemynų ateitį, apie didesnį, didesnį mūsų verslo iniciatyvumą ir jos skatinimą. Toks yra mūsų politinis tikslas. Dėl įrodymų naštos, e, sėtinos su subsidiarumo principo įgyvendinimo yra tikrai e, geras pasiūlymas. Taip pat kolega, manau, kad Vokietija ir Austrija, apie kurią jūs kalbėjote, Iš tiesų, mums, tol kol turime direktyvas, reikia e, skatinti aktyvų e, nacionalinių administracinių institucijų bendradarbiavimą. E, Ir viso to aš siekiu ne vien tik tai rodydamas jums dokumentus ir brošiūras, kuriuose yra pateikti konkretūs pavyzdžiai iš valstybių narių e, patirties su skaičiais. Ne, yra ir kitų priemonių siekti tų, to tikslo. Pone Merkis taip pat kalbėjo apie tai, kad reikia daugiau reglamentų ir mažiau direktyvų. Aš irgi esu už tai. Tačiau čia mes susidurtume su problema, kurią jūs turėtumėte suvokti. Egzistuoja tokie didžiuliai administracinių pajėgumų skirtumai valstybėse narėse. Neminėsiu jų konkrečiai, tačiau e, rytų, rytų Europoje, pavyzdžiui, administracinių pajėgumų e, trūkumai yra tikrai akivaizdus. Čia yra susi, tai yra susiję ne vien tik tai su valios trūkumu, bet ir tiesiog su E, kompetencijos trūkumų. Taigi tai yra labai didelis klausimas, labai svarbus, svarbi didžiulė problema, kurią reikia spręsti, kai kalbame apie administracinius pajėgumus ir jų skirtumų mažinimą. Ir čia vėlgi mums reikia atsižvelgti į komisijos e, išvadas. Ir komisijos e, komisijai reikėtų raginti įvei, į, į, įrengti, sukurti tokį e, dokumentacijos centrą, kuriame būtų galima kaupti informaciją apie e, atskirų valstybių narių e, atitinkamas administracinės kompetencijas, kad būtų galima daryti išvadas ir ieškoti kažkokių sprendimų. Taip pat reikia pasakyti, kad mums e, reikia iš naujo įvertinti Europą, ieškoti naujo Europos pagrindo. E, mes nebegalime nuolat kalbėti apie, apie, apie abu e, pasaulinius karus ir Vokietijos e, vykdytus baisumus. Mano vaikams mano anūkams tai yra jau tolima istorija, ji jau nebėra tiesiogiai siejama su Europa ir jos integracija 21-ame amžiuje. Ir atsakas į tokią, tokį klausimą, kasgi yra mūsų Europa, turėtų būti pati globalizacija. Mes turėtume kalbėti apie tai, kad Europa tai ir bus tas žemynas, kuriame vis mažiau žmonių gyvens. Europa per keletą dešimtmečių e, e, sumažėjo 50 milijardų e, žmonių iki 2050 metų sumažės 50 milijardų žmonių, to tarpu visoje likusioje pasaulio dalyje e, žmonijos skaičius nuolat didės. Buvo kalba, e, e, ponė Merkel nuolat pabrėžia subsidiarumo principą. Bet aš turiu pasakyti, kad mums reikia labai stiprios komisijos, Ir tai, ko, ko nenumatęs, nenumač, nenumačiusi Lisabono sutartis, tai yra e, tas faktas, kad taryba yra sustiprėjusi, o komisija susilpnėjusi, o parlamentas laviruoja tarp šių dviejų institucijų. Ir aš manau, kad tarybos reikšmė yra išaugusi. Pateiksiu pavyzdį, kai vyksta vadovų sustikimas, tuomet vyksta 17 ar net 27 spaudos konferencijos atskirai, ka, tai ką sako Vokietijos bundeskanclerė, ar e, Prancūzijos, ar Italijos prezidentai, jie kalba atskirai. Ir jie e, grįžta namo ir sako saviškiams, aš kovojau už mūsų interesus, už nacionalinius interesus. Ar tai būtų Italijos prezidentas, ar Prancūzijos, ar Bulgarijos. Mes gynėmės nuo Europos akivaizdu, kad e, visuomenė susidaro priešingą įspūdį apie Europą. Priešišką įspūdį. Ta aš nuolat pabrėžiu ir raginu daryti atitinkamas išvadas. Dėl duomenų apsaugos. Jeigu valstybė E, valstyb, vienai ar kitai valstybei yra pateikiami e, kažkokie konkretūs duomenys, tuomet tais duomenimis turi turėti galimybę naudotis e, e visos kitos valstybės. Štai pavyzdžiui, buvau Junktinėje karalystėje, puikus pavyzdys. Ten kalbėjausi su e, ministru Risk, kuris man, pavyzdžiui, pasakojo, kad Junktinėje karalystėje, net nežinojau, yra Yra virš 22 tūkstančių įvairiausių standartų, daugiau negu pasitalus. Tad Junktinėje karalystėje egzistuojantis tas normų ir standartų sąrašas yra tikrai milžiniškas. Jis man pasakė, mes konstatavome, kad karvė Anglijoje e, turi būti e, tos kar, karlė, karvės priežiūra turi būti kontroliuojama 19 įvairiausių institucijų. Tačiau tai nepriimtina karvės e, laikytojui, tam ūkininkui. Ir kyla klausimas, kodėl tą karvę turi inspektuoti 19 institucijų atstovai, kodėl įvairiausios, įvairiausia informacija apie ją, galbūt ir nereikalinga informacija, per didelis kiekis informacijos turi būti teikiamas. Uh, Tai yra problema, kurią reikėtų spręsti. Tokias, tokias ir panašaus pobūdžio problemas būtina spręsti. Paskutinė pastaba dėl, e, e skirta kolegija iš Prancūzijos. Manau, kad galiu pasakyti, jog čia turime trūkumų palaikų palaikau puikius, e, e, palaikiau puikus, puikius santykius su ponu Sarkozy ir ta tema nuolat iškildavo mūsų diskusijoje. Prancūzija neturi aiškios pozicijos dėl biurokratijos mažinimo. Tuo tarpu Junktinėje karalystėje daromo, dedamos didžiulės pastangos šioje srityje. E, pavyzdžiui, yra patvirtinamas e, įstatymo projektas tik tai tuo atveju, jeigu yra nusta, konstatuojama, jog e, e, biurokratija realiai sumažinama tuo įstatymu. E, Taigi, Britų veiksmai yra tikrai labai ambicingi. Ta pačia linkme eina ir skandinavai. Tuo tarpu Prancūzija, jos pozicija man nėra visiškai aiški. Kiek jai svarbu, kiek Prancūzijos vyriausybei, ypač naujai vyriausybei svarbus yra biurokratijos mažinimas. Tad aš manau, kad jūs galėtumėte šiek tiek uh, užakcentuoti šį klausimą, kalbėti su savo E, tėvinainiais, bendradarbiauti galbūt su olandais, vokiečiais ir kitais e, kolegomis ir tuomet galbūt kažko nuveiksime drauge. Labai dėkoju Jums už intensyvę diskusiją ir turbūt sustiksime dar kada nors. Dėkoju. Herr Dr. Stoiber, Sie sehen, der Applaus äh, dass es eine beeindruckende Debatte war. Na, daktarė Šalba, matote, kokį įspūdį jūs padarėte per šią diskusiją ir matote štai e, e, e, debatai buvo intensyvūs, jūs provokavote tam tikrą prasme ir tą patį reiktų E, pasakyti, kad ir Europos parlamentai, galbūt e, Europos parlamentarai galbūt galėtų e, šiek tiek agresyviau savo tėvinėse kalbėti apie savo poziciją. Ir aš norėčiau pasakyti visiems šio komiteto nariams, jūs turite dirbti tiek, kiek galite. Ir jūs esate faktiškai geriausi. Mes turime nuo, e, apie 42 darbo savaitės ir mes turime didžiulį e, lektoratą. Ir taip pat. E, ir 20 savaitės dirbame namuose, tad turite kalbėti su savo elektoratu namuose taip pat intensyviai kaip čia. Ir Aš e, tikiuosi, kad e, Volkswageno e, gamyklos darbuotojai taip pat supras, supras ką mes čia dirbame. Europos politika turi, turi būti visiems matoma ir ne tik dėl Europos krizės. Ir E, mes turime e, formuluodami ir įgyvendinami aplinkosaugos teisės aktus e, parodyti savo gebėjimus, taigi dėkojame už aktyvų dalyvavimą diskusijoje. Ir buvęs CSU pirmininkas taip pat galėtų būti čia pakviestas. Ir e, šita darbo grupė keletą metų tik tai posėdžiauja ir padarė labai daug darbo. Norime pasveikinti e, su sėkmingu dar, atliktų darbu. Ir jūs tikrai e, turėjote teisę mus provokuoti, nes tik tokiu būdu kartais priversite žmonės mūsų klausyti. So, wir kommen weiter zum Tagesordnungspunkt 18 und ich möchte Dabar mes pereiname prie kito darbo tarkės e, klausimo 18 ir suteikiu žodį e, pranešėjai. Ačiū ponės, e, ponės ir ponai. Mes dabar turime labai rimtą diskusiją, kuri susijusi su visuomenės veikata ir ES piliečių teisėmis. Aš džiaugiuosi E, tuo pranešimu, kuris, e, kuriame e, yra apžvelgta labai daug dalykų ir manau, kad vienas, vienas iš svarbiausių asbesto ir krizo, krizotel, krizotilo asbesto diafragmų naudojimo reglamentas. Ir plenarinėje sesijoje mums nepavyko užtikrinti galutinio uždraudimo, tačiau taip pat yra atsižvelgta į kitas rekomendacijas, į e, susijusią su žmogaus sveikata. Ir aš manau, kad šita e, nuomonė padėtų, e, prisidėtų prie pranešimo kokybės. Mes turime e, nepamiršti, kad labai svarbu registruoti visas e, asbestozės ir mezo, e, mezofilijos visus atvejus. Žinome, kad labai daug nuo to nukenčia žmonių gyvenančių tose vietovėse, kurios, kuriuose, kurios yra užterštos asbestų. Taip pat svarbu sudaryti asbestų užterštų teritorijų žemėlapį. Kitu atveju mes galime tiesiog pamiršti, kokiuose viešuose ar privačiuose pastatuose yra asbesto. Tai labai svarbu ir tiems žmonėms, kurie renovuoja pastatus, restauruoja juos ir e, gyvena juos. 2006 metų asbesto kampanija Europoje e, e, parodė, kad reikia labai rimtai žiūrėti į asbestą. Ir labai sunku, pasak ekspertų, sumažinti asbesto kiekį. Taip pat svarbu užtikrinti tinkamus, tinkamus e, medicinos standartus visiems e, nukentiesiems nuo asbesto arba taršo šaltinio vietoje e, arba kitose vietose. Ir tai tampa vis svarbiau. Ir valstybės narės ir komisijos turi, būt, turi gauti informaciją apie tokius atvejus ir suteikti reikiamą apsaugą. Ir E, yra suskaičiuota apie 20-30 tūkstančių aukų kas, kas met ir lauksime dar skaičių kitais metais. Aš manau, kad e, mir, mirtingumo e, lygis dar, dar šiek tiek koreguosis. Na ir įvairių atstovų, įvairių sąjungų sava, savanoriškas darbas taip pat turi būti tinkamai reglamentuojamas ir reiktų palaikyti tuos žmonės, kurie nukentėjo nuo asbesto taršos. Rugsėjo 18, 18 e, dieną vyko klausimai e, dėl šios temos ir prašoma, kad komisija suteiktų reikiamų lėšų nacionaliniams teisės uh, nacionaliniams e, veiksmų planams e, skirtiems e, asbesto kiekio sumažinimui. Visos mažinimo priemonės turi būti įgyvendintos ir mes turime užtikrinti, kad asbestas būtų tinkamai saugomas. Ir turime Turino atvejį su Atenatu, Atenatu E, buvo priimtas teisinis sprendimas, ta byla vyko, e, prasidėjo 2009 metais ir buvo e, kalti kalti asmenys buvo nuteisti 16, 16 metų laisvės atėmimu. Ir E, taip pat e, jie turėjo kompensuoti auk, e, labai didelę sumą aukoms, kurios nukentėjo nuo taršos atenatu. Tai buvo šimtmečio teismas ir daugiau nei 2000 žmonių mirė Šioje byloje dalyvavo keli šimtai e, ekspertų ir jeigu būtų buvęs uždraustas asbestas, tai situacija būtų buvusi daug švelnesnė. Labai ačiū dabar EPP šešėlinė pranešėja. E, šešėlinė pranešėjai suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ne, aš esu šiandien pranešėjas šio klausimu ir aš esu atsakingas už šią nuomonės, e, už šį nuomonės projektą. Aš norėčiau kai ką papildyti prie to puikių, puikių dalykų, kuriuos pasakė mūsų kolegė. Nežinau, ar mes galime kalbėti apie uh, profesinės lygas, asbestas, mezotelioma, uh, asbestas sukeliamas kitos lygos, nėra vien asmenys. Uh, Ten yra susirgymai, nuo kurių kenčia vienas asmenys, kurie dirba su asbestu. Paprasti žmonės taip pat gali e, patirti neįgimą žalingą asbesto įtaką. Ir aš manau, kad e, mums reikia, mums reikia atlikti tyrimą, kurio metu būtų išsiaiškinta, e, kokia yra situacija visoje Europoje ir reikia nurodyti konkrečias vietas su konkrečiu sąrašu. Tai leistų mums išsiaiškinti, kas šiuo metu vyksta ir taip pat išsiaiškinti, kokiu priemonių mums reikia imtis ES lygmenių. Jums leidus, aš norėčiau pakalbėti apie Kiprą. Kiprė mes labai nukentėjome nuo asbesto visai neseniai. Vyko diskusijos, kurios buvo rodomos per Danijos televiziją. ir Avelsmis, Danijos įmonė, vykdė veiklą daugelį metų Kipro teritorijoje ir jai puikiai buvo žinoma, jog naudojamas asbestas, kuris dar yra žalingas darbuotojų ir gyventojų sveikatai. Tačiau jis nieko, ta įmonė nieko nedarė metų metus tam, kad apsaugotų vietos gyventojus. Taigi šis, šios bendrovės darbo vieta buvo uždaryta prieš 25 metus. Ir iš tos vietos buvo gabenamas ir smėlis, ir, ir žvyras į kitas o, Kipro dalis. Ir taip pat mes naudojame ir vamzdynus, kuriuos paliko šiti ši bendrovė. Ir uh, skrandžio vėžis, vėžių atveju pastaruoju metu Kiprė padaugėjo ir galbūt taip yra dėl uh, apsinuodimo asbestų. Gal mes, me, gal mes panaudodami Europos Sąjungos finansavimą galėtume pakeisti vamzdynus Kiprė. Bet to mes turime ir apleistas Didžiosios Britanijos karinės bazės. Tenai pastatyti pastatai yra t, at, buvo statomi taip pat naudojant as, as, asbestą. Ir vietos gyventojai vis dar kenčia nuo tar, iš šių teritorijų sklindančios taršos. Ir tai yra tiesiog keli pavyzdžiai. Aš nenoriu pasakyti, kad Kipras yra vienintelė šalis, kuri turi tokias problemas. Mes turime įvairiausius teisės Ir mes uoste, pavyzdžiui, taip pat turime ir laivą. Ir nu, as, asbestų gali apsinuodyti ir paprasti žmonės. Aš jau minėjau ir kanalizacijos vamžius, ir kitus taršos šaltinius. Aš manau, kad mes turime sustiprinti kovą su asbesto keliama tarša. Tai gali padėti mums taip pat kovoti ir su nedarbu. Mums reikia atlikti tyrimus tam, kad mes suvoktume, koks yra šios problemos mastas ir tam, kad mes, aišku, suvoktume, koks yra priežastinis ryšys tarp įvairių e, reiškinių. Ačiū dabar, Lina McEvan. Dėkoju, Glenis paliko man raštelį ir pasakė man viską, ką jie norėjo pasakyti. Taigi pirmiausia, norėtų patikoti Sabin Vils už jos nuomonę ir įmano, kad tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui. Ir jie uh, rengia panašių klausimų savo iniciatyvos pranešimą uh, užimtumo komitete. Tačiau jie norėtų kai ką pakeisti. Jie norėtų, kad būtų pakeistas pranešimo pavadinimas. Uh, Ir e, ką tik kalbėjusi kolegė pasakė, kad tai nėra vien e, profesinės sveikatos e, rizikos veiksnys, tai yra ir ekologinės taršos problema. Ir todėl ji mano, kad mes turime kalbėti apskritai apie visuomenės sveikatos problemas, o ne apie pavojų sveikatai darbe, nes tai taip pat gali įgalinti mūsų ir aktyviau veikti šiuo klausimu, ypač mūsų komitete. Antra, mes turėtume reikalauti jog būtų uždraustas chrizotilo asbesto e, diafragmų naudojimas. Jie buvo kalbėta apie tai, kad galima būtų nu, reikalauti, jog draudimas įsigaliotų iki 2020 metų, kad to nori profsąjungos. Ir, ir manau, kad mes ir pagal REACH e, reglamentą taip pat, aš manau, mes galime dar kai ką padaryti. Ačiū, panas Andrijas Anonį, liberalų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju ir mūsų nuomonės referentai. Asbestos problem, asbesto problema yra labai aktuali. Nuo asbesto taršos mirė nemažai žmonių Europoje ir panašu, kad ir ateityje jis nusineš nemažai žmonių gyvybių. Negalima teikti, jog yra kažkokia, kažko, kažkoks minimalus asbesto kiekis, kuri, kuris nedaro žalos. Ne, užtenka tiesiog kelių plaušelių ir po, dešim, po kelių dešimtmečių jūs galite dėl to susirgti. Ir e, mezoteliomos atveju nulatos didėja. Jei mes norime užkirsti kelią. Uh, tolesniam su asbestu susijusių lygų e, plitimui turėtume imtis veiksmų. Kai kas mano, jog tai labai daug kainuos, kadangi nemažai lūbų buvo pagaminta naudojant asbestą ir jas keisti nebus labai lengva. Pranešėjai paminėjo Eternito atvejį ir iš tikrųjų mes žinome, kad gamintojas parduodama savo prekę puikiai žinojo, jog ji yra pavojinga. Ir šiame kontekste aš norėčiau paklausti, ar mes negalėtume pasinaudoti jau egzistuojančiais mechanizmais tam, kad užtikrintume, jog asmenys, kurie teikia, tiekia rinkai pavojingus produktus, būtų patraukti atsakomybėn. Tai būtų taip pat aktualu ir automobilių pramoniai. Aš manau, kad dabar būtų visiškai teisinga išreikalauti, jog tos įmonės, kurios prekiavo po, e, sveikatai žalingais produktais, sumokėtų už tos žalos atitaisimą. Kaip jau minėjau, e, užtenka ir e, kelios besto plaušelio tam, kad būtų padaryta žala sveikatai. Tai labai svarbu yra suvokti. Panašu, kad dabar apsinuodimas asbestu gali įvykti per griovimo ir demontavimo darbus. Europoje turime ir dar vieną problemą. Mes neturime tinkamų savartynų. Mano miestelėje, pavyzdžiui, gyvena 22 tūkstančiai žmonių ir šalia turime keturis e, savartynus, kuriuose yra laidojamas asbestas. Tačiau mes nežinome iš tikrųjų, ar mūsų oras ir vanduo yra švarus, nes, kaip žinia, asbestas gali patekti į e, e, vandeningai sluoksnį ir po to per jį patekti į orą ar žmogaus organizmą, nes, kaip žinia, Mes e, vandenį pumpuojame iš vandeningo sluoksnio, tą vandenį gerime ir laistume savo laukus. Taigi tokios pavojingos atlikos šiuo metu be jokių kliūčių yra tiesiog sukraunamos taip vadinamosi teisėtuose savartynuose. Aš manau, kad reikia šią situaciją keisti. Asbestas yra rimtas rizikos veiksnys. Ir asbestos yra graikiškos kilmės žodis ir iš tikrųjų asbestas, asbestos reiškia dalyką, kuris niekur neišnyksta, kurio neįmanoma sunaikinti. Taigi mums nebus lengva panaikinti visas asbesto atliekas. Bet kai kurioms šalims visai gerai sekasi jas kiek įmanoma apriboti. Pavyzdžiui, Prancūzijoje e, yra skopta gera patirtis. Šiuo metu mes neturime asbesto saugojimo ir laidojimo taisyklių. Kaip galima būtų užtikrinti, kad po dviejų, trijų šimtų metų kas nors e, tose vietose, kur šiandien yra asbesto savartinai, nesugalvos statyti kokios e, požyminės automobilių stovėjimo aikštelės. Aš manau, kad mums reikia išsiaiškinti, ką darome su asbesto savartynais, nes tie savartynai tiesiog perdeda mūsų e, ateities kartoms šią problemą, ponė Devazy. Aš norėčiau, kad Europa vaidintų o, o, lyderio vaidmenį šioje, šioje srityje, tam, kad būtų asbestą uždrausta ne tik naudoti, ne tik laidoti, bet ir kad būtų tinkamai užtikrinti tinkama nuo jo apsauga. Prancūzijoje mes uždraudėme naudoti asbestą dar 1997 metais. Be to mes numatome, e, be to mes žinome, kad e, Pagal epidemiologinius duomenės, manoma, iki 2030 metų ES nuo mezoteliomos mirš daugiau nei 250 tūkstančių žmonių. Aš manau, kad mes turime iš esmės kažką keisti ir kalbėsime apie Lenkiją ar Vokietiją, tai yra apie tas šalis, kurios vis dar naudoja izotilą. Suprantame, jog turime tuomet rimtą problemą. pažvelkime tai, kas vyksta. Mes dažnai renovuojame pastatus ir pažiūrėkite, kiek yra būstų, kuriuose yra, kur, kur yra e, Hrizotilo tuomet nežinome iš tikrųjų, kaip elgtis. Me, aš manau, kad mes turime sudaryti žemėlapius, kuriame būtų aišku, e, pagal kurį galima būtų nustatyti, kur yra hrizotilo. Ir mums reikia reglamento, šiuo klausimu ir jūs žinote, kad, kad laivai, kurie plaukioja su ES vėliava, yra prižiūrimi, yra tikrinami, tačiau nežinome iš tikrųjų, su kuo pas mus atplaukia laivai iš kitur. Be to reikia teikti geresnį informaciją ir žmonėms dirbantiems su uh, asbestu. Pavyzdžiui, kaip reikėtų elgtis kiekvienu, kiekvienu konkrečiu atveju. Ir po to yra nukentėjusiai asmenys. Aš manau, kad mums reikėtų ir jais pasirūpinti. Kai, kurie, e, kai kurios valstybės narės e, traktuoja su asbestu susijusius susirgymus kaip profesinius susirgymus. Tačiau yra kitų šalių, kur neaišku, kaip su, su jais elgtis. Ir aš manau, kad mums reikia sukurti Europoje tinklą. Uh, kuris užtikrintų, jog visoms aukoms būtų išmokėtos tinkamos kompensacijos. Šab. Dėkuoju dabar kolega Šabanok. E, děkuji za slovo, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce za odvedenou. Pones ir ponai, aš norėčiau labai padėkoti pranešėjai už šitą diskusiją ir už bendradarbiavimą. Asbestas yra, kelia didžiausią sveikatą e, viešai sveikatai ir todėl e, faktas yra tas, kad šio parlamento septyni parlamentarai dalyvauja mūsų diskusijoje ir ne visi užsidėjo ausines ir aš bijau, kad ne visi suprantate mano gimtąją kalbą. Tačiau e, visgi, jeigu keli jau manęs klauso, aš kai ką norėčiau pasakyti, aš sutinku su tuo, kad šiandieną mes kalbame ne tik apie profesinės lygas, Aš esu užimtumo ir socialinių reikalų komiteto e, narys taip pat, tai turiu pasakyti, kad abu komitetai turi geriau dirbti kartu e, šiuo klausimu ir dėl šios nuomonės. E, labai gerai, kad mes pabrėžiame asbesto pavojų ir aš tikiuosi, kad mūsų nuomonė taip pat turės tam tikrą įtaką. Taip pat turėčiau paminėti, kad E, dar kai kas nebuvo paminėta, tai yra tema, kurią mes e, MPLA užimtumo e, komitete taip pat aptarėme. Aš esu tikras, kad ES ir jos struktūros, taip pat užsienio, taip pat valstybės narės pritarė tam, kad reikia imtis būtinų priemonių. Mes turime stiprinti informacijos pasikeitimą tarp valstybių narių, kovodami su asbestu ir naudotis geriausią praktiką. Taip pat esu tikras, kad Reikia kovoti as, e, prieš as, asbo, asbesto neigiamą poveikį e, valstybių narių lygmenių, e, padedant remiantis vidiniais teisės aktais valstybėse narėse. Ir tai, jos yra paremtos Europos teisės aktais. Ir taip pat yra užimtumo komitete rengiamas pranešimas E, kur yra pateikiami pasiūlymai dėl subsidiarumo principo, į kurį reikia atsižvelgti. Taigi, e, tikrai teisingai yra pabrėžtas asbesto keliamas pavojus e, viešai sveikatai ir turime to nepamiršti. Ponas Rosi. Ačiū, ponė pirmininkė asbestas ir ta problema tai yra tikrai labai sudėtingas klausimas, ypač kai kalbame apie trumpalaikės, e, trumpalaikių laikotarpį priimamas e, priemonės. Mano šalyje e, Tyrin regione, regionas yra užterštas asbesto ir turinys, kuris į turi, atsiprašau, tunelis, kuris į Turiną e, bus kasamas, jis, jame taip pat yra didžiuliai asbesto kiekiai ir praktiškai neįmanoma nustatyti kažkokias e, asbesto ribas, užterštumo ribas tam tikriems regionams, kadangi e, asbesto plaušeliai yra išplitę ir vandenyje, gruntiniuose vandenyse. E, E, kartais e, e, dirbožėmėje yra didžiuliai, didžiulės asbesto koncentracijos. Mums reikia pamastyti, kągi galėtume padaryti. Mane labai išgazdino tai, ką pasakė kolega, kad asbestas yra tiesiog sukišamas į pastatų stogus ar panašiai. Jeigu yra kur nors naudojamas asbestas, tuomet reikia mm, kaupti ir atitinkamą informaciją, rinkti informaciją apie tokį asbestą. Daugelį vietų dirba yra užteršta asbestu. Ir aš bijau, kad ir, pavyzdžiui, e, asbesto, asbestų išteršti yra ir ištisi vamzdynai, kurie, kuriais tiek, teikiam, tiekiamas vanduo. Uh, Ir taip pat liūdna konstatuoti, kad įkvepiant asbesto plaušelius taip pat galima susirgti plaučių vėžių, tačiau, pažiūrėjau, aš nežinojau, kad vandens tiekimo vamzdžiai e, gali būti už, užteršti asbesto plaušeliais ir gali taip pat iššaukti įvairius vėžinius susirgymus. Tad e, reikėtų raginti piliečius, raginant piliečius e, renovuoti savo namus, e, kuriuose yra asbesto, reikia atitinkamai tokiems piliečiams ir padėti juos paremti, nes tai yra susiję ir su e, išlaidomis, konkrečiamis išlaidomis. Mano regione e, ištisi, e, ištisi pastatų kvartalai yra dabar renovuojami, sanuojami ir aš manau, kad Tokiais atvejais mes turime deramai informuoti savo piliečius ir taip pat raginti valstybės narės e, teikti, e, imtis kažkokių priemonių, kad būtų galima e, užkirsti kelią asbesto taršai. Žinoma, reikia taip pat pasirūpinti asbesto šalinimu, ne tik tai atskiruose, iš atskirų namų, bet, bet ir iš tų, tų namų skaičius yra didžiulis, jų yra milijonai ir e, tą asbestą reikia šalinti į, į savartynus, kurie nekeltų pavojus mūsų žmonių sveikatai. <coughs> Excusez-moi, merci, Monsieur le Président. Écoutez, je ne suis pas un grand. Atsiprašau, ponia pirmininkė, dėkoju Jums ir nelabai ką galiu pridurti prie to, ką pasakė de, deputatai. Mes pritremtam, kas buvo pasakyta, mes turime direktyvą ir kai ji yra tinkamai taikoma, tuomet e, labai lengva yra spręsti su asbestu susijusias problemas. Ir mes taip pat stebime, kaip yra. Da, e, taikomi teisės aktai valstybės narise, kaip yra perkelimi nacionalinius teisynus. Žinome, kad kai viskas daroma yra teisinga ir viskas yra gerai. O dabar bendriau kalbant, kalbėdame apie, mes kalbame apie profesinius susisir, susirgymus. Ir kitas, e, kitais metais vyk konferencija, kurios metu bus kalbama apie profesinės lygas ir tenai bus nemažai kalbama apie ir asbestą. Be to mes uh, stebime darbą parlamente, stebime, kaip rengėme šis pranešimas ir e, be abejo galvosime, kaip galima būtų į jį atsižvelgti. Dėkuoju. Ačiū. Pone Vilts, ar norėtumėte dar pakalbėti? Trumpai norėčiau padėkoti už jūsų pasisakymus. Tikiuosi, kad mes drauge e, parengsime gerą nuomonės projektą. Man svarbiausia yra užduoti tą, atsiprašau, uždrausti tą chrizotilo asbesto diafragmų naudojimą. Tai yra pagrindinis mūsų tikslas. Pirmininkas dėkoju už diskusijas dėl, šio, dėl šios nuomonės. Ir aš, pažiūrėjau, dabar asmeniškai sužinojau apie Kipro padėtį, kai kalbama apie asbesto šalinimą. Kiprui tai yra didžiulė problema. Tai yra bendrai didžiulė problema, dėl to reikia ieškoti sprendimų, kaip galėtume apsaugoti savo žmonės nuo asbesto taršos ir neigiamų padarinių į sveikatai. Dėkoju už diskusiją, e, linkiu skaniai papietauti ir lygiai 15 val. mes vėl susitiksime su vienu iš e, ir padiskutuosime su vienu iš, vienos iš agentūrų atstovų.